Colleagues, first of all, Happy New Year to those of you who I haven't said. Kolegos, Lemo, e, su naujais metais sveikinu tuos, kurių dar nepasveikinu. E, su naujais metais sveikinu ir mūsų darbuotojus bei vertėjus. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų patvirtinti darbo tvarkės projektą. Pritarėte, labai ačiū. Taip pat ir lapkričio 25-26 dienos posėdžio protokolų patvirtinimas. Ir už tai ačiū. Toliau šio ryto darbas, tai yra medės 2 vidaus vandenų transporto rėmimo programa ir mini klausimai. Aš tik aiškinau kolegoms štai čia prezidiume sėdintiems kartu su manimi, kaip nariai visuomet labai entuziastingai reaguoja į klausimus, kodėl mes rengiame klausimus, kodėl mes kviečiame ekspertus į klausimus ir kodėl paskui labai mažai vis tik tai jų e, parlamentarų dalyvauja klausimuose. Tai iš tikrųjų tam tikra mm, šios vietos tokia silpnoji pusė gal, atsižvelgiant į visą tai, kaip čia viskas vyksta, bet tikiuosi, kad daugiau narių dar atvyks. Pone Vartman Kol pranešėja dar atsiprašė irgi bet šiandien klausimai bus iš dviejų grupių. Pirma kalbės apie vidaus vandenų e, transporto optimalų integravimą į transporto bendrą grandinę. Turėsime porą ekspertų ir paskui antroji sesija bus šia laikiniai vidaus vandenų keliai ir bus keturi ekspertai. Kiekvienam ekspertui yra po šešias minutės skirta padaryti e, pristatymui, o po to bus klausimų atsakymų e, dalis. Tikiuosi, kad sulauksime du klausimų iš narių. Taigi, toliau negaiždamas ir pradėsiu. Pirmoji dalis yra. Visų pirma, atsiprašau, turiu pasakyti, kad turime Europos komisijos atstovų. Dažnai juos pašiepiu, bet jie vis tiek mane myli. Taigi tai yra uh, MUV generalinio direktorato uh, atstovai pas mus atvykę ir suteikiu iš karto žodį jiems. Would... Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau labai padėkoti Europos parlamentui už šių klausimų surengimą kad būtų galima galvoti toliau apie vidaus vandenų kelių plėtojimą. Ir džiugu, kad mm, turim, turite tiek ekspertų, kurie pakalbės šią temą. Aš norėčiau trumpai pristatyti Najadės 2 programą. Tai, kaip žinote, tai yra šios programos antra reinkarnacija. Uh, Pirmoji programa buvo susidė iš kelių e, veiksmų, penkiose srityse po kelis veiksmus. Dabar mes norėtumėm dėmesį sutelkti, visų pastangas sutelkti į nedidelį skaičių veiksmų, kurių poveikis būtų didelis. Taigi, Najadės 2 programa yra orientuota į e, veiksmus. Prašyčiau e, nenuvertinti šios programos eina kalba ne vien tik tai apie du teisėkurinius pasiūlymus, kurie pateikti jums. Tai yra tik pradžia. Vienas iš jų yra geresnis, taip vadinamojo rezervinio fondo panaudojimas, tai yra struktūrinės priemonės. Mm, tai itin aktualu atsižvelgiant į krizę ir aišku, prie to to įprieisime mm, O kitas yra, kita dalis yra parengiami veiksmai, tai yra valdymo sistema, kurią mes norime pasiūlyti. Bet yra daug daugiau priemonių, kurios yra dabar rengiamos ir bus greitai pateiktos. Mm, jos mm, orientuotos bus į kokybę šešiose mm, veiksmų sutytise – e, infrastruktūra, inovacijos, rinka, aplinka, darbo vietos ir įgūdžiai bei daugiamodaliniai integracija įvairių transporto rūšių integracija. Ir toms kategorijoms yra skirtos priemonės. Dabar dėl infrastruktūros. Aišku, tai yra pagrindinės prielaidos, kad e, ši transporto rūšis veiktų ir mes siūlome puikų vidaus vandenų integravimą į TNT naujasias programas, kurios kainuoja daug milijardų eurų, aišku, ir į Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir horizonto 2020 metams programos integravimą, nes tai duos didžiulės naudos šiam sektoriui, bus galima išplėtoti finansavimo galimybės išplėsti jas daug plačiau, nei būtų buvę galima tikėtis vien tik tai iš atskirai veikiančios programos. Taigi mes gausime daug naudos iš to, kad uh, finansavimo priemonės bus visapusiškai panaudotos, na, jadės nebus apsiribota vien tik tai tam tikromis maksimaliomis sumomis. Dabar dėl rinkos veikimo ir aplinkosauginės politikos vidaus vandenų transporto srityje čia aišku, kad rinkos stebėjimo tarnybos leis patobulinti situaciją. Mes dabar kalbame su šios sektoriaus atstovais, kurie buvo pakviesti pasakyti mums, ko konkrečiai jiems reikėtų iš mūsų, kad tokia stebėsena galėtų leisti užtikrinti tvarias transporto paslaugas TNT koridoriuose naujose. Taip pat mes galvojame ir apie socialinius teisės aktus, kas bus tikrai labai svarbi tema kitos kadencijos komisijai. Galvojant apie darbo vietas ir įgūdžius, vidaus vandenų um, transporto srityje, aišku, reikia kalbėti apie kvalifikacijas, bet kitus socialinius aspektus, kaip antai m, tokius, kaip prieiga e, prie rinkos, augančios galimybės Mm, visai įgulai dirbti, ne vien tik tai laivų įgulai. Taip pat mes dabar peržymė e, upių informacijos sistemos veikimą, Norime užtikrinti, kad vidaus vandenų transportas būtų visiškai integruotas į visą transporto grandinę. Vidaus vandenų keliai nėra atskira transporto rušis, kuri nesusijusi su kitomis transporto e, sritimis. Ji negali veikti nuo durų iki durų vartotojui. Ji turi būti integruota su kitomis transporto e, rūšimis ir todėl Graikija, aišku, dabar dirbsiais klausimais ir visa ta logistika, visas saugumas vykdant operaciją operacijos, jau tie etapai veikti, dabar mes perėsime prie logistikos. Šis sektorius susiduria su tam tikrais ekonominiais sunkumais, bent jau kai kurios dalis šios sektoriaus ir mums todėl reikia suderintų veiksmų, kad galėtumėm įveikti tokius dalykus. Tai mes tikimės, kad bus atsiverimas e, upių komisijų e, kryptimi. Tik tokiu būdu bus galima e, pajungti visą tą galę, kurią, tą potencialą, kurį yra sukaupusios visos organizacijos dirbančios šioje srityje, kad būtų galima maksimaliai panaudoti vidaus vandenų kelių potencialą. Ir aš norėčiau pasveikinti šios sektoriaus atstovus asmeniškai, kurie šiandien yra atvykę į klausimus šis sektorius, aišku, irgi turės žengti tam tikrų žingsnių, žingsnių ir turės geriau integruoti visas tas temas, reikės galvoti apie platesnė e, rėmimo e, visą struktūrą, pamatinę struktūrą, kad ne vien tik tai būtų galvojama apie atskirius laivus, reikia galvoti apie visą tinkamą struktūrą, kad e, būtų galima tinkamai panaudoti finansavimą ir kad šis sektorius galėtų tinkamai plėtotis. Kaip žinote, tie du pasiūlymai, kuriuos mes dabar teikiame, yra, vienas yra skubus, Ir mes esame labai dėkingi Europos parlamentui, kad e, tas klausimas yra sprendžiamas. Čia eina kalba apie rezervo fondo panaudojimą, sureaguojant į krizę. Antrasis yra e, naujasis valdysenos e, elementas kad būtų galima užtikrinti vieną bendrą vidaus vandenų erdvę Europoje kaip žemynė, ne vien tik tai Europos Sąjungoje, ne vien tik tai Reino ar Dunos baseinuose, bet visame Europos žemynė. Tam, kad būtų galima dirbti efektyviau. Toliau kalbant apie ataskaitas ir pranešimus. Norime pasveikinti Europos parlamento pranešėją su puikiu darbu atliktu iki šiol. Aišku, mes turėsime tam tikrų komentarų, kuriuos norėsime išsakyti. Norėtumėm, aišku, kad ir komisijai būtų taikomi tie reikalavimai dėl mažesnės biurokratijos, kai eina kalba apie ataskaitų teikimą, pranešimų rengimą. Bet, aišku, prie tų detalių mes galėsime prieiti vėliau. Ir bendrai norėčiau tik tai pasakyti, kad Mums nu, labai svarbu, kad jūs susidalyvavote ilgame konsultacijų um, procese ir um, to rezultatas yra najadės paskelbimas dabar. Buvo dviejus metus trukęs uh, procesas, per kurį buvo dirbama uh, dėl najadės ir štai mes dabar turime naująją najadės programą. Tokiu būdu mūsų tikrai labai plataus masto konsultacijos davė rezultatą. Ir tuo, e, pirmininkė, tokia gaida norėčiau baigti savo pasisakymą ir padėkoti Jums. Dėkoju, ponai Čiolikotis. Dabar perėsime prie mūsų klausimų pirmosios dalies. Optimalus laivybos organizavimas. Mes čia turėsime keletą prelegentų, ponė Karen D. Šeper, vidaus e, laivybos Europoje atstovė, e, ponas Erik Stakė, ponė Katrin Opst, vidaus vandenų uostų organizacijos atstovė Peter Margič, e, Dunojaus komisijos generalinis direktorius ir ponas Dirk Brok, ETF atstovas. Taigi, pradėsime nuo ponios Karinde Šeper, Inland Navigation for Europe generalinės sekretorės, šešias minutės kiekvienam prelegentui. Karin, jums žodis. Dėkoju. Pirmininkė visiems gerų naujųjų metų. Inland Navigation Europe yra organizacija jungianti viešojo sektoriaus ir pusiau viešojo sektoriaus veikėjus, e, pasisakančius už e, e, vidaus vandenų laivybos skatinimą ir plėtrą. Mums atrodo, kad yra prasminga užtikrinti didesnį žmonių uh, judumą ir taip pat yra prasminga užtikrinti didesnį e, krovinių judumą. E, ir čia mes turime matyti visą vaizdą, užtikrinti, kad veiktų visa sistema. Pastaraisiais metais nemažai laivybos atstovų kreipiasi į mus, sakydami, kad jie norėtų uh, daugiau panaudoti vidaus vandenų laivybą ir tapti tos tiekimo grandinės dalimis. E, vidaus vandenų laivybos naudotojų nėra labai daug, visi yra gana gerai žinomi, bet taip pat reikia pripažinti, kad mūsų ekonomika Europoje smarkiai keičiasi E, stambioji pramonė kai kuriuose vietose e, menkėja, ar galvotume apie anglis ar apie plieną, taigi visur matome didelius pokyčius. Mes e, norėtume garantuoti, kad tie naujieji laivybos dalyviai galėtų užmėgsti kontaktus su uh, pasiūlos pusę ir pradėti gerai dirbti. Bet e, norint, kad ši sistema gerai veiktų, reikia ir tam tikros sisteminės politikos. Remtis reikia ne vien tik tai atskiromis transporto rūšimis, bet reikia užtikrinti, kad ir pačioje sistemoje viskas gerai funkcionuotų. Nes jeigu norime panaudoti tą požiūrį besiremiantį koridorių sistema, e, kurią parengė komisija ir e, taryba, reikia atsižvelgti įvairius aspektus, ne vien tik tai infrastruktūrą, bet taip pat ir į skaitmeninę infrastruktūrą, e, informacijos pasikeitimą ir taip toliau. Nes kai kurioms įmonėms toks veiklos sutelkimas į vieną vietą reiškia supaprastimą, kitiems e, tai sukelia daugiau problemų, tenka atsižvelgti į kitus aspektus, tokius kaip į konkurencijos teisę ir taip toliau. Ir mes turime taip pat užtikrinti, kad energijos e, panaudojimo intensyvumas transporte ir, e, ir tarša taip pat mažėtų. Mums reikia pažiūrėti taip pat ir į sąnaudų perspektyvą, į infrastruktūros išorės sąnaudas, negalime viską sumesti į vieną krepšį. Turime e, užtikrinti, kad visi ištekliai būtų tinkamai panaudoti ir būtų neprotingas to nedaryti vidaus vandenų srityje. Dabar turime Najadės 2 programą nuo 14 iki 20 metų ir turime užtikrinti, kad ji bus gerai įgyvendinta. Mūsų akim žiūrint, svarbiausia tai reiškia e, tą e, kietąją infrastruktūrą, išmaningąją struktūrą ir naujų technologijų pasitelkimą. E, infrastruktūra, kietoji infrastruktūra čia yra labai svarbus elementas, dėka jūsų e, vidaus vandenys įtraukti į pagrindinius koridorius, ir vadinasi dabar mūsų numatytas darbas galiausiai gali būti tikrai atliktas. Yra pakankamai brandžių projektų ir dabar tai pasitarnaus kaip tam tikras postūmis įvairioms vyriausybėms imtis tikro darbo. Yra ir sunkesnių, sudėtingesnių projektų ir savame suprantama čia <clears throat> ir jums tenka vaidmuo uh, kad e, galima būtų išspręsti tas problemas, užtikrinant, kad e, vandens keliai iš tikrųjų atliktų daugiau negu vieną tikslą, kad e, sukurtume tokią sistemą, kur išloštų visos pusės. Antra vertus, kalbant apie e, informacinę sistemą, tai yra e, skaitmeninė E, to reikalo dalis čia mes taip pat turime užtikrinti, kad e, tiekimo grandinėje e, šitie dalykai taip pat būtų atspindėti ir tinkamai išspręsti. Kalba apie TNT ir SEF, teisė kūriniai pasiūlymai jau yra ant stalo ir tikrai būtų labai gerai, jeigu jūs savo kadencijoje sugebėtumėte juos tinkamai apdoroti. Dėkoju, perėsime prie Erik Stark, kuris pasisakys už Alliance for European Logistics organizacijos vardu. Pirmininkė, jums leidus kalbėsiu gimtają kalbą, vokiečių. Norėčiau pademonstruoti keletą skaidrių. Uh, Angliškai jas visas matote savo ekranuose. Norėčiau pateikti keletą prakt... pavyzdžių, kas vyksta praktikoje. Tai yra labai svarbus logistikos įmonėms elementai, visi šie klausimai. iš tiesų atskirai kalbėti apie navigaciją upėmis negalima, tai yra visumą sudarantis dalykas, tikrai nelengva atskirti. Nacionaliniuose parlamentuose Europos Sąjungoje dažnai atskiriama upė upinė, e, upių navigacija, e, kita, kitos transporto rūšys. Ir uostuose dažnai susiklosto gana savotiška situacija. Labai svarbu suteikti naujas perspektyvas uosto instaliacijoms, taigi reikalingas švietimas, o navigacija upėmis tik auks ir konteinerių didės, daugės, e, tai yra labai didelė rinka, kuri plėsis, apie tai jau kalbėjome. Reikia nepamiršti, kad galima, konteinerius galima gabenti ir traukiniais, juos galima krauti vienus ant kitų ir galima taip pat paieškoti inovacijų bei, naujų, e, bei kitokių sprendimų. Uh, labai nemažai problemų kyla dėl kamščių, pavyzdžiui, plaukiant per Dunojų. Reikėtų pasižiūrėti, kas Štraubingė vyksta ir aš dar norėčiau jūs visus paraginti siekti, kad konteineriuose gabenamos prekės būtų daug konkurencingesnės. Upinė navigacija, upinė navigacija galima vystyti tik sukūrus integruotą intermodalinį tinklą. Tai nėra konkurentas geležinkelio, tai yra partneris ir taip reikia upinę navigaciją taip reikia ir laikyti. Ne e, konkurento partnerių. Aš suprantu, kad mes turime visais lygiais kurti infrastruktūras, tačiau tik tada, kai sukursime intermodalinį tinklą, kuris teisingai veiks, viskas sklandžiai, viskas bus sklandu. Štai Duisburgė turite, e, turime geležinkelių tinklą, čia yra nubražyta schema, mes turime e, susisiekimą su visa Europa, taip pat ir su Kinija. Iš Duisburgo galima išvažiuoti ir nuvažiuoti į Kiniją. O žinoma, vidaus upių kelius jūs žinote, tačiau dar yra du trečdaliai prekių, kurios keliauja Reinu nors e, tai yra tik 5 procentai visų e, Europos upinių kelių. Dabar norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, štai ką mes darėm, darome jau keletą metų. Jų jūs turbūt skaitėte ir žinote, kad Audi yra labai didelis atsarginių detalių centras E, iš čia tiekiame atsarginės detalės Audi automobiliams visam pasauliui. <clears throat> Iki Duisburgo vežamos tos detalės traukiniu, o iš Duisburgo jos keliauja į visą, po visą pasaulį. Kiekvieną dieną išvyksta konteinerių laivas iš čia Taigi matote, kokie didžiuliai mastai. Su Volkswagenu daroma lygiai tas pats. Dar vienas klientas Vokietijos pietuose e, stato laivų didelius variklius. Taigi mes, kaip matote, iš, iki Duisburgo viską vežame traukiniu, o paskui iš Duisburgo gali keliauti tos prekes ir upių keliais ir kitokiamis transporto rūšimis. Dar vienas pavyzdys. 2003 ir 2009 metais vanduo buvo Reinė labai nusekęs Reinė negalima buvo plaukioti upiniais keliais, dėl to mes turėjome pasitelkti geležinkelį. Taip reikia ir daryti. Negalima pasikliauti vien upiniu transportu arba vien geležinkeliu transportu. Reikia viską kombinuoti. Dėkoju uždėmesi ir nekantriai laukiu jūsų klausimų. Opst. Dėkoju. Dabar steiksim žodį poniai Katrin Opst, Europos vidaus vandenų uostų federacijos atstoviai. Labas rytas e, visiems, džiaugiuosi galėdama pareikšti mūsų nuomonę apie NIADės paketą E, mes e, jungiame e, apie 200 vidaus vandenų uostų, 19 ES valstybių ir keliose ne ES šalyse. Reikia niekad neužmiršti, kad mūsų uostai yra visų pirma daugia rūšio transporto centrai, taigi jie yra sujungti taip pat ir geležinkelio ir sausumos transporto keliais kalbat apie e, pramonės e, įtaką, tai savai mes suprantame, kad pramonė siekia kuo daugiau e, prekių pervežti ir, vadinasi, nori vengti nereikalingų transportinių operacijų. Keletas pradinių pastabų dėl Najadės. Mūsų federacija visiškai remia pagrindinį Najadės paketo tikslą, jame yra daug priemonių, kurios bus naudingos sektoriui. E, taip pat labai svarbu, kad Najadės yra įtraukta į Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir horizontas 2020 tai yra gerai, bet reikia užtikrinti, kad bus pripažintas ir vidaus laivybos specifiškumas. Taigi, kalbant apie NAEDės e, tikslus, įgyvendant įvairias politikos rytis ir finansinius instrumentus, reikia atsižvelgti į e, komunikato pagrindinius teiginius. Labai svarbu taip pat užtikrinti tinkamą koordinavimą. Takysim, e, generalinis konkurencijos e, direktoratas turi parengti atitinkamas gairias, pavyzdžiui, susijusias su valstybės parama. Tai labai svarbu, kad tai atsispindėtų najadės politikoje. Tarp kitų temų, kurios e, e, minimas najadės visų pirma, aš paminėčiau infrastruktūrą. Mums tai yra svarbiausias komponentas. Transporto baltoje knygoje kalbama apie tai, <clears throat> kad uh, E, krovinių pervežimas e, ilgomis e, distancijomis turėtų būti perkeltas į kitas transporto rūšis, visų pirma, į jūrų ir vidaus vandenų transportą. Tačiau tokio daugiarušiškumo užtikrinti be vidaus vandenų tinkamai veikiančių uostų yra neįmanoma. Todėl svarbu užduoti klausimus, kaip tie uostai bus integruoti į naujasias ten te, e, koridorių struktūras. Ir najadės šia prasme yra gana abstrakti, todėl mes norėtume, kad atidžiau būtų galima pažvelgti į tai, kaip mūsų uostai galėtų ten būti integruoti. E, naujoji TNT politika numato devynis esminius e, tinklų koridorius ir koridorių koordinatoriai turės parengti kiekvieno koridoriaus e, darbo planą, kuris apimtų projektus, e, finansavimo prioritetus. E, tam, aišku, reikia surinkti visą esančią informaciją apie buvusius projektus, informaciją iš geležinkelių transporto, nacionalinės infrastruktūros planus ir taip toliau. Ir toks bendras planavimas e, toli gražu e, neapima kol kas bent jau vidaus vandenų uostų. Dažnai jie neįtraukti ir į nacionalinius infrastruktūros planus. Taigi čia matome tam tikrą e, spragą. Mums manytume, kad būtina užtikrinti, kad vidaus vandenų uostai nebūtų, e, nepradingtų iš horizonto. E, labai svarbu e, koridorių koordinatoriams sutelkti savo dėmesį į būtent į vidaus vandenų transportą ir uostus. Galbūt reikėtų užtikrinti, kad būtų paskirti atskiri pareigūnai, kurie galėtų parengti pranešimą apie tai, kaip mūsų uostai galėtų būti įtraukti į daugiarūšio transporto tinklus. E, kita mintis, kurią norėčiau pabrėžti, yra mm, vidaus e, vandenų transporto integravimas į bendrąją logistikos grandinę. Komisija ir komunikate dėl najadės ir judumo e, pakete E, apie tuos dalykus e, yra pasisakiusi. E, kalbant apie miestų judumo planus, bus būtina daug labiau integruoti vidaus vandenų uostus. Jeigu iš tikrųjų yra vidaus vandenų uostas toje vietovėje, kur jūs gyvenote, tas uostas turi būti geriau integruotas į jūsų rengiamus miestų judumo planus. Taigi į logistikos grandinę būtina labiau įtraukti vidaus vandenų transporto elementus. Na ir paskutinė mintis, kurią norėčiau pasakyti, yra susijusi su uh, egzistuojančių laivų atnaujinimo finansavimu. Eina kalba apie egzistuojančių tam tikros paskirties laivų pertvarkymų. E, apie tai kalba ponė Wortman Kohl savo pranešime, kai ji šneka apie tvarų e, vidaus vandenų transportą. Taigi, Najadės e, yra labai naudinga programa, tačiau reiktų atidžiau ją pažvelgti, kad ji netaptų e, tuo, ką galima būtų pavadinti bedančių tigrų. Dėkuoju. Thank you very much. Next is Mr. Dėkui. Dabar suteiksime žodį ponui Margič. Jis yra uh, Dunojaus komisijos generalinis direktorius. Labas rytas, panas ir ponai. Dunaus komisijos vardu norėčiau pasveikinti visus šio renginio dalyvius. Dunaus komisija yra viena iš seniausių tarp vyriausybinio organizacijų Europoje. Dunojus yra mm, svarbiausias pasaulio upių baseinas. Taigi labai svarbu galvoti apie mm, išorės komercinių santykių plėtojimą Europoje, panaudojant jo potencialą. Taigi, tarp vyriausybinė organizacija Donos konvencija buvo sudaryta, sudaryta konvencijos pagrindu, buvo pasirašyta 48 metais Belgrade dėl Donos navigacijos tvarkos. Čia yra 11 valstybių narių, iš jų 7 ES valstybės narės, turime 9 valstybės stebėtojas, iš kurių 6 yra ES valstybės narės. Donos konven... E, komisijos užduotis, kur kurios yra apibrieštos Belgrado konvencijos 8 straipsnė, yra apibriešti pagrindinius darbus, kurie yra susijęs su e, navigacija Dunojaus upėje, e, taip pat signalų ir Lotsmano paslaugų vieningos sistemos kūrimas, upės priežiūra, hidrometeorologinių paslaugų, darbo koordinavimas, vidaus navigacijos taisyklių vienodinimas, taisyklių rekomendacijų teikimas, taip pat statistikos apie navigaciją Dunojumi rinkimas ir kelbimas. Tai yra labai svarbus e, techniniai reikalavimai, aišku, bet mes taip pat galvojame ir apie infrastruktūros plėtojimą ir mes esame pasirengę ir norime bendradarbiauti su Europos komisija. Luksemburgo deklaracija deklaraciją e, dėl e, Dunojaus ir navigacijai tinkamų intakų infrastruktūros palaikymo buvo pasirašta 12 metais Europos komisijos iniciatyva, pasirašė e, nemažai valstybių, nes, aišku, tai lėmė navigacijos poreikiai Dunojumi. Ir čia svarbu kalbėti apie tai, kad ir, ir Serbija, Bosnija Hercegovina patvirtino taip pat tą deklaraciją, bet tų valstybių, kurių ministrai pasirašė tiesiogėje ir bus bendras monitoringo ir atsiskaitimo mechanizmas ES strategijos Dunaus regionui pagrindų, įtraukiant taip pat ir čia numatant bendradarbiavimą su Dunaus komisija. Čia yra sprendžiami taip pat ir tokie klausimai, kaip kaip mm, deklaracijos principus perkelti į e, kasdienį gyvenimą. TNT ir CEF tai yra Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės elementai taip pat yra integruojami. Štai čia mes matome, ką planuojame, kokią veiklą šiais metais. Visų pirma, tai yra sutikimas su pagrindiniu laivybos kompanijų direktoriais. Mes norime sektoriaus atstovų grįžtamojo ryšio, tai labai svarbu mums. Mes taip pat palaikome bedarbiavimą, glaudiname ryšius su Europos komisija, MUF generaliniu generaliniu direktoratu ir mm, labai svarbu, kad Dunojus būtų kaip pagrindinis kelias išlaikytas. Mes taip pat galvojame, kaip užtikrinti alijansą su kito, kitų upių baseinų rinkomis. Mes norime taip pat bendradarbiauti ir su CCNR dėl rinkos stebėjimo. Tai yra vidaus, aišku, vandenų navigacijos stebėjimo organizacija ir, ir labai svarbu galvoti apie kitas iniciatyvas ir kartu su Europos komisija mes stengiamės dabar surenkti ir kitą sutikimą dėl Liksamburgo deklaracijos įgyvendinimo, kad ministerijų lygmenių būtų galima įvertinti, kokia yra situacija Dunojaus baseinė. Kodėl mes norime surenkti tokį sutikimą? Todėl, kad nuo 2012 metų iš esmės nieko nepasikeitė Dunojuje infrastruktūros prasme, gal netiek daug kas pasikeitė, o mes norėtumėm, kad ir Najadės 2 ir Sestė taip pat dalyvautų tame sutikime. Dabar dėl Najadės 2, Dunojos komisija tikrai gali paremti tai, kad yra siekiama užtikrinti daug vandenų transporto kokybę ir integravimą Europos žemynė. Mes taip pat galime pasisakyti ir už tai, kad ir svarbu kalvoti apie inovacijas ir apie aplinkosaugą. Dėl tų septynių metų programos ir techninių reikalavimų. Mes remiame uh, mintį, kad reikia paneuropinių standartų tam, kad visos ir Dunojaus komisijos valstybės narės irgi jų situacija būtų vertinta. Ir, bet aišku, ir Europos parlamentas turėtų išsakyti savo paramą daus vandenų navigacijos klausimų, ypač atsižvelgianti tai, kad finansinė krizė padarė didžiulį poveikį šiam sektoriui, kad tikrai reikia panaudoti Europos vandens kelių potencialą. Ir noriu pasakyti, pastarosius 20 metų tik tai vienas krovininis laivas pastatytas Dunojumi plaukioti. Tai štai kokia situacija. Nėra nei vienos pervežimų kompanijos, kuri būtų turėjusi pelną per pastarosius penkerius metus. Ir pabaigai norėčiau pasiūsti štai tokį signalą Europos parlamentui. Dunaus komisija tikrai parems pan europinį požiūrį į vidaus vandenų um, navigaciją. Ir noriu pasakyti, res non verba, tai yra pagrindinė žinia uh, nuo mūsų Europos parlamentų. Tikrai reikia jau ne, ne vien tik tai skūsis, reikia galvoti apie veiksmus, reikia galvoti, kaip esamas mechanizmus panaudoti ir užtikrinti visus interesuotų šalių dalyvavimą visais lygmenimis, kad būtų galima uh, naujų kokiu greičiu ir naujomis kryptimis e, judėti į priekį, užtikrinant vidaus vandenų navigacijos panaudojimą. Labai ačiū. Toliau ETF atstovas Dirk Brück, Nautilus International, e, vyriausias sekretorius Europos transporto darbuotojų federacijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už suteiktą galimybę ateiti į šį susitikimą ir kaip profsąjungų atstovui e, pristatyti mūsų požiūrį e, dėl Najadės 2 ir vidaus vandenų mm, transporto. Noriu pasakyti, kodėl Europos profsąjungos domisi tuo. Mums svarbus ne vien tik tai socialiniai aspektai. Mes kaip profsąjungos taip pat e, galvojame ir apie daugelį kitų klausimų. ETF er e mato, kad yra daug problemų, su kuriamis susidurėme kasdien. Ir reikėtų imtis priemonių prieš kai kuriuos darbdavius, kurie nesilaiko taisyklių. E, e, tos taisyklės, tų taisyklių turi būti laikomasi, nors kartais, kartais išeina taip, kad būdami geros valios darbdaviai, jie tų taisyklių nesilaiko, bet tai, yra, tai nepriklauso nuo jų. Dabar norėčiau pateikti Rotterdamo pavyzdžių, e, kai buvo kuriama infrastruktūra, kai buvo e, statomas uostas, Maslak 2 pavyzdžiui. Visos kompanijos terminalai neatsižvelgia į tai, kaip žemėje viskas įtakos logistiką. Kas vaidina svarbiausią vaidmenį, kuriant uostus? Labai svarbu e, gylis ir galimybė iškrauti ir pakrauti laivus. uostų pajamos yra gaunamos iš e, iš veiklos uoste, nebūtinai iš e, e kompanijų žemėje. Taigi tos uostų kompanijos nebūtinai e, domisi tuo, kas vyksta Žemėje. Kaip pavyzdžiui jūrų kompanija e, organizuoja krovinių pervežimą, ji e, pasiima tam tikrą procentą. Jūrų kompanija domina krovinių pervežimas iki to momento, kai krovinys patenka į uostą ir iš jo iš... E, pat, e, patenka į uostą. Terminalams labai svarbu iškrovimas ir pakrovimas vyktų greitai, nes sandėliavimas taip pat kainuoja. Mano pateikiame, pateikiamame pavyzdyje užuot centralizavus visas paslaugas, dabar jos yra decentralizuojamos. Taip tariant, viskas išskirstoma vidiniais upių keliais ir aišku didėja vėlavimo rizika. Kadangi terminalai buvo decentralizuoti, jūrų kompanijos turi atsižvelgti į tokią situaciją ir atitinkamai organizuoti uh, transportavimą, prekių pervežimą vidiniais upių keliais. Nieko atsitiktinumui palikti negalima. Reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas yra sėtina su vidinė navigacija. Visa tai turi būti suplanuota, apgalvota. Dabar kalbėtojas nu, traukė savo pasisakymą ir tęsė toliau. Taigi, kaip sakiau, vidaus navigacijai tokia sistema tikrai nėra ideali, ji gali viską labai išbranginti, tad reikėtų Europoje centralizuotai pagalvoti, kaip tokią politiką vykdyti, kaip išvengti kamščių. Vidinė navigacija kaip tik ir susiduria su tais sunkumais, kuriuos ką tik tais jums paminėjau, reikėtų imtis priemonių, kad ši transporto rūšis būtų konkurencinga, išliktų konkurencinga. Kadangi ir darbui tai turi e, įtakos, ir, ir saugumui, ir socialin, socialiniams E, įvairiems e, dalykams. Išvada būtų tokia. Jeigu ekonomiškai uostai nepagalvos, kaip organizuoti transportą žemėje, tai situacija nepagerės. Reikia transporto grandis susijęti tarpusavyje, reikia pagalvoti, kaip jas geriau sujungti, reikia ieškoti greitų ir efektyvių sprendimų ir tikimės, kad įvairių transporto rūšių integracija vyks sėkmingai. Nors tai nėra garantuotas dalykas, dar reikia atsižvelgti ir į tokį dalyką kaip žmogiškasis faktorius, kai vykdomi dideli projektai, tokie kaip Najad, labai atsižvelgiama į tokius dalykus kaip žmogiškasis faktorius, kaip darbo vietos. Bet kokiu atveju labai buvo svarbu, kad ES įsikištų ir kad galų gale atblokuotų finansinę paramą. Labai ačiū, tuo baigiame uh, e, prelegentų dalį. Dabar mūsų nariai, ponė Maisner, Vandalan, norės pasisakyti. Taigi, prašom, ne. Labai ačiū. Aš nenorėjau pasisakyti pirmas. E, buvo labai įdomus visi pasisakymai. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Eseipor. Jūs kalbėjote apie RT, apie Najadės, tai iš tiesų labai svarbios programos, labai nemažai numatyta įvairių projektų. E, ar yra iš tų projektų kažkokie, kažkokie išskirtini du ar trys projektai? E, jūs sakėte, kad viskas turi būti įtraukta į integruotą programą, jūs kalbėjote apie E, problemas, su kuriomis susidurėme plauk, plaukiant po Dunoju, kaip tas problemas spręsti. Tai yra jautrus politiškai klausimai, labai svarbu e, kurti logistinę schemą ir aš dar norėčiau keletą klausimų užduoti. Parlamente tuo metu nedalyvavau, tačiau vyko klausimai dėl ledynų tirpimo ir dėl e, jų įtakos upių lygiui. E, jūs sakėte, kad norėtumėte, kad uostai būtų labiau integruoti į miestų mobilumo klausimų sprendimą. E, man atrodo, kad Duisburgė vyksta labai gerai E, tas integravimas, ar galėtumėte pateikti kitų pavyzdžių? Pone Margičiau, jūs sakėte, kad navigacijai, kalbant apie navigaciją, reikia naudoti vienodus terminus. Aš jums visiškai pritariu. O kokie tie terminai tu, turi būti? Ar jie turi būti angliški? Aš asmeniškai esu, mano kalba yra vokiečių kalba. E, kaip reikėtų tą klausimą spręsti. Kalbant apie Najad 2, jūs minėjote, kad reikia didinti tos profesijos patrauklumą ir pritraukti daugiau jaunimo. Žinoma, mano klausimai labai ilgi, bet galbūt e, yra, turite kokiu nors minčių, kaip galima juos atsakyti. Hebben, want er liggen Peter. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad šiandien surinkti tie klausimai. Nes labai svarbios tos diskusijos, vidaus vandenų keliai, tai yra ne vien tik tai uh, toks klausimas, kur reikėtų poros teisėkūrinių pasiūlymų per metus ir tiek. Reikia galvoti apie mm, vidaus vandenų kelius daugiau. Tai yra labai svarbus elementas bendrai galvojant apie transportą. Noriu paklausti e, pono Stakė, pono Smarčič taip pat ir pono Stakė dėl infrastruktūros, pono Maisner kalbėjo apie, tai. ir, ir ponios Esheper dar noriu paklausyti, ponia Maisner kalbėjo apie infrastruktūrą, mes puikiai suprantame, kad tai yra labai svarbu, bet labai dažnai yra susidurime su problema, kad yra m, mm, tokių vietų, kur didžiulės angrūdos ir norėjau paklausti, ar jūs kalbėjote apie tai, kaip tuos klausimus spręsti, situaciją tikrai reikia spręsti. Uh, reikia užtikrinti, kad vandens, vandens lygis būtų pakankamai aukštas, kad būtų galima užtikrinti laivybą daugiau nei um, porą šimtų dienų per metus. Ar ponės Merkel vyriausybė naujoji kažką ketina daryti, sprendžiantas problemas? Antras dalykas Kol kas šis sektorius, man atrodo, gal nėra labai, e, labai mobilus, labai judrus, nedaug ką daro. Kas net galbūt kažką tai ir siekia padaryti, bet reikėtų kažkaip tai apjungti tas pajėgas ir būtų, reikia, kad būtų viskas aišku, kas ką daro. Gal jūsų požiūris per nelik kuklus toks, uh, reikėtų gal ieškoti geresnių iniciatyvų ir ir manau, kad reikia tikrai gerų sprendimų šioje srityje. Ponui Stakė noriu pasakyti, kaip jūs sakėte, kad inovacijos yra būtinos. Taip mes visi galime, manau, su tuo sutikti. Tai yra aiškus tikslas ir bet kas tam prit, pritartų, tačiau nebūtinai nebūtinai viskas yra inovacija. Kas yra tos inovacijos? Pavyzdžiui, ar būtų galima galvoti apie, pavyzdžiui, pervežėjų kažkokias tai organizacijas, galbūt apie kažkokius tai ryšius su geležinkelio sektoriumi. Gal tokių inovacijų reikėtų siekti, ar jūs galvojate tą linkmę? Ir dar jūs sakėte, kad reikėtų plėtoti daugiamodalio transporto koncepciją. Viskas kaip ir gerai, viską reikėtų, viską reikėtų remti, bet aišku, viskas atsiriamia į pinigus. O ką pats sektorius daro, kad būtų galima tokias e, tarp modalinio transporto e, savokas sėkmingai įgyveninti, kad būtų galima integruoti skirtingas transporto rušis. Man atrodo, čia yra praleistų galimybių. Aš taip pat norėčiau padėkoti ekspertams ir visiems, kurie nusprendė organizuoti šiuos klausimus, nes iš tiesų labai svarbus E, tokie renginiai, jeigu norime, kad Europoje navigacija upėmis e, taptų svarbesnė, reikšmingesnė. Kalbant apie kilometrus, apie tonažą, reikėtų pasakyti, kad e, dažnai kalbama apie CO2 ir panašius dalykus, tačiau kai bandome apskaičiuoti šį parametrą kalbėdami e, apie upių navigaciją, tai reikėtų nepamiršti dar ir tokių dalykų kaip gamtos apsauga. Galima be jokių problemų iš Reino į Dunojų perplaukti. Ir e, dabar kalbama apie silpnesnės navigacijos pusės gaila. Norėčiau sužinoti, ką galima padaryti daugiau. Žinoma, yra Najadi projektas, tai yra labai gerai e, logistikos e, srityje dirbsime, e, kai kuriuos tinklus darysime ir panašiai. Bet reikėtų pasigilinti į tą projektą ir tą projektą nuosekliai vystyti. Aš esu pasirengęs Jums padėti, jeigu transporto komitetas aktyviau dirbtų, tai tikrai būtų gerai. Jūs kalbėjote apie Dunojaus problemas, jūs kalbėjote apie naujos apibrieštis, savaime suprantama, kad yra labai daug problemų ir tikrai nelengva. Būtų gerai, kad uostai būtų sertifikuojami, tie uostai mums labai svarbus, bet jeigu dabar pradėsite viską statyti įvairiuose erdvėse, tai nebeliks pinigų konkrečiai infrastruktūrai. Reikia labai pagalvoti apie apsaugos zonas, gamtos apsaugos zonas ir atsižvelgti į pačius įvairiausius elementus. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord euh, remercier les partenaires. Pirmiausia, norėčiau padėkoti dalyviams už tai, kad surengė šios klausimus. Tema dažnai pamirštama, tačiau ji labai įdomi. Aš norėčiau e, pasakyti, kas mane nustebino. Pirmiausia, mane nustebino tai, kad buvo kalbama apie laivų keliamą triukšmą. Aš kalbėjau norėčiau pasakyti, kad man pasirodė labai svarbus dalykas. Man galbūt svarbus, tačiau jį turbūt ne visi pakankamai e, deramai atsižvelgia. Pavyzdžiui, standartizavimas, tonažo standartizavimas ir e, įvairių e, sakykime, įvairios įlankos standartizavimas. Galima labai daug diskutuoti apie tai, kaip sujungti perrežimą e, žemės keliais, e, upėmis ir panašiai. Tačiau e, koks būtų geriausias laivų tonažas, kaip parinkti tą tonažą, kokie lygiai turėtų būti nustatyti. Uh, lygmenys, galbūt 1, 2, 3 kažkaip tai juos numeruoti reikėtų. Apie, Rotanda, apie Rotterdamą buvo kalbama, e, ten yra nemažai problemų, vietos problemų, pavyzdžiui, e, ir tikrai trūksta sujungimo su žemės infrastruktūromis, mane tai stebina. Ar yra kokiu nors e, įdomesnių pasiūlymų, kurie būtų, kuriuos būtų galima pateikti kitiems uostam, ne vien tik tais tiem, kurie veikia e, Šiaurės jūroje. Ir dar norėčiau vieną klausimą užduoti, manau, kad visi galėtų jį atsakyti. Mes kalbant apie integraciją e, įvairių kanalų, e, upės kelių, visą, visą tai remiame. Žinoma, komisijai ir parlamentui tai kėlė nemažą galvos skausmą, tarybai taip pat buvo minimi šeši koridoriai, tačiau apie vieną dalyką aš nepakankamai girdžiu kalbant. Kaip sujungti į vieną bendrą visumą visus Europos koridorius apie Dunojų, apie sujungimą tarp Reino ir Dunojaus buvo kalbama, tačiau negirdžiu bent jau čia, kad būtų kalbama Esko, Mez, Reinas, Dunojus, visa ta visuma, kad būtų sujungta. Kaip sujungti visas tas upes, juk iš tiesų, jeigu būtų padaryta, sukurta tokia sistema, tai visi nuo to e, išloštų, sakykime, e, vyksta prekių pervežimas, aišku, atsiranda e, E, kamščiai, kalbama apie Dunojų, apie e, e, Reiną, bet apie jų infrastruktūros sujungimą bent jau čia kalbama nebuvo. Tad Kaip jums atrodo, kas galėtų pasirūpinti, kad ta sistema būtų sujungta į vieną visumą? Upių sistema. Kad iš jos būtų padaryta viena visuma. Žinoma, galima labai daug apie tai diskutuoti, tačiau aš kalbu konkrečiai apie infrastruktūras visame, e, visame upių baseine visoje Europoje. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti organizatoriams kurie surengė klausimus. Aš norėčiau padėkoti komisijai už naują pasiūlymą, kuris mus ką tik pasiekė. Iš tiesų, Naedas 2 Europos transportui yra labai svarbus projektas. Ir šią prasme norėčiau pritarti tam, ką ką tik minėjo Dominikas. Labai gaila, kad ES nėra bendros strategijos visoms vidaus upėms. Tokios strategijos, kuri galėtų apimti ne vien tik tais upių transportą e, bei vidaus uostų vystymą, tačiau ir tuos aspektus, kurie yra susijęs su aplinkosauga, regioniniu vystymu, e, ekonominiu, socialiniu vystymu. Dėl Dunojaus. Žinoma, aš gimiau mieste esančiame prie Dunojaus ir mane ypatingai domina, kaip vyks prekių pervežinimas Dunojumi ateityje. Man atrodo, kad Dunojų reikėtų integruoti į kitų upių sistemą. Tai yra toks aspektas, e, kurį tikrai reikėtų visokiojopai kelti, tačiau žinau, kad ne visi jam pritarė. Daug, e, dažnai yra sakoma, kad e, kai kurių šalių vežėjai gali tiesiog nuleisti kainas, aš su tuo nesutinku. Reikalinga vidinė rinka, Europai reikalinga sujungti e, jūros transportą su geležinkelios transportu, juodąją jūrą su Dunojumi. Dabar dėl, e, plau, dėl, dėl plaukiojimo tinklų. Mes daugiau turime investuoti į uostus. Deja, per pastarosius 20 metų Rumunijoje tos investicijos buvo labai nežymios. Konkrečiai kalbu apie uostus ir upes. E, upių e, navigacinius kelius. Tas labai sujungimas e, į vieną bendrą sistemą būtų labai gerai, tačiau kiek viskas kainuos. Jūrų e, transporto atstovai labai skundžiasi, kad e, gauti pinigus iš Europos be galo sunku, be galo sudėtinga ir kai kurie net nedrįsta pradėti tų pinigų ieškoti. Mes turime padaryti taip, kad finansavimo galimybės najadės 2 rėmuose būtų kaip galima labiau supaprastintos. Mes e, turime aktyviau bendradarbiauti su tai žmonėmis, kurie konkrečiai įgyvendins programą Najadės 2. Reikėtų, kad e, tie pro, pinigai, kurie bus skirti šiam projektui, e, būtų paprastai ir skaidriai prieinami. Pavyzdžiui, Marko Polo atveju biudžetas nebuvo pakankamai gerai panaudotas. Kodėl? Ogi todėl, kad labai buvo griežtos sąlygos nustatytos finansavimui gauti. Ačiū uždėmesi. Myself, I, I I... Savo ruoštų aš visų pirma norėčiau pasakyti štai ką. E, Discovery kanalas per Kalėdas Junktinėje karalystėje parodė puikią laidą apie gyvūniją Dunojaus upės baseine nuo pat jo ištakų Ir tiesą sakant, tai, kad aš pasirinkau tą laidą žiūrėti, visų pirma, rėmėsi tuo, kad dirbdama šiame komitete iš tikrųjų įsimylėjau Dunojų. Uh, Na ir grįžtant prie Peterio Vandalendo, Dominiko Rykiai ir kitų minčių, e, susidaro įspūdis, kad e, nėra bendro mąstymo apie vidaus vandenų bendruomenę. E, kai kalbame ne tik apie tai, kad jie tarpusavėje turėtų geriau būti susijęti, bet taip pat, kad jie būtų geriau susijęti su kitomis transporto rušimis. Žvelgiant iš, iš bendrosios e, instra, infrastruktūros e, požiūrio taško, todėl e, mes visai teisingai suteikime prioritetą vidaus vandenims šią prasme. Bet e, iš tiesų kalba yra apie visą infrastruktūrą, apie tai, ar pakanka rezervuarų palaik, palaikančių upių vandens lygį. Junktinė karalystė galbūt neturi labai puikių vandens kelių, turime daug uh, siaurų kanalų uh, ir nedidelių upių, nors uh, Manče, e, Mančesterio e, laivybos kanalas yra ir tebėra išlieka labai svarbus, e, vežant, transportuojant krovinius iš Airijos jūros iki Mančesterio uosto. Ir vis tik niekas iki šiol dar nepagalvojo, kad e, e, šiame kanale, ant šio kanalo yra pastatyti du pakeliamieji tiltai Warringtone. Tad, e, kai laivas nori praplaukti iš Mančesterio į Liverpoolį ir atvirkščiai, Pakeilus tiltus e, Warringtone absoliučiai sutrinka eismas. Vadinasi, mums reikia užtikrinti, kad greta esanti infrastruktūra taip pat būtų tinkamai priderinta. Ta, tuo pavyzdžiu aš noriu kaip tik ir pademonstruoti, ką aš turiu galvoje, kai aš sakau apie bendrą mąstymą, apie transporto sektorių. E, kitą klausimą norėčiau Peteriai užduoti apie Dunojų. Jūs pats paminėjote e, Dunojaus tinkamumą laivybai ir problemas, kurios kyla e, Dunojui tekant Serbijos teritoriją ir taip toliau. Jūs taip pat pasakėte, kad taip kalbate apie Najadės, bet paskui buvo nedidelis sakinys, kur jūs sakėte, e, su sąlyga, kad visas mūsų narės tam pritars. Ir iš karto tada nuskamba alarmo signalas, nes ne visada yra e, paprasta užtikrinti, kad visas organizacijos narės kažkam pritartų, ypač e, kai jūs kalbate apie narės ne iš Europos Sąjungos. Taigi E, man, galvojant apie Dunojų, susidaro įspūdis, kad e, Dunojuje yra laivybai tinkami ruožai, kuriuos keičia netinkami, paskui vėl tinkami ir taip toliau. Tad e, aš visiškai gerai suprantu, kad viskas susiveda į pinigus, pinigų niekada nėra pakankamai uh, Nors antra vertus e, galima teikti, kad pinigų yra pakankamai, tik tai jie netuose rankose yra. E, todėl mes čia galime kalbėti apie bandymą nukreipti tą finansavimą tam, kad vidaus vandenys taptų svarbesniu prioritetu. Manau, kad visi tam pritars, niekas neprieštaraus. E, tam, kad reikia e, vidaus vandenis daryti svarbesniu prioritetu. Taip, tačiau su sąlyga, kad mes susijęsime tai su kitais elementais, su kitomis upėmis, e, su Reinu ar kitomis upėmis. Taigi, Tiek pirmininko pastabų. Dabar kreipiuosi į mūsų prelegentus, kiekvienam suteiksiu po tris minutės. Aš manyčiau, e, kad būtų labai pravartu, jeigu jūs sutilptumėte į tas tris minutės. Ir pradėsime nuo Karin. Dėkoju, pirmininkė. Žinoma, visiškai suprant, sutinku su mintimis dėl darnios sistemos. Buvo klausimas apie tos projektus, kurie jau dabar yra rengiami. Pone Maisner, mes nenorime kalbėti apie kažkokius favorizuojamus e, projektus, bet jeigu pažiūrėsite į tai, kas jau yra parengta, iš tikrųjų randame nemažai e, E, brandžių projektų, kurie yra integruoti, kurie yra brandūs ir gerai parengti, viskas ten tinkamai sutvarkyta. Ir savaime aišku, kad ten ypatingai jūsų paramos nereikia, tie projektai jau paskelbė e, kvietimą išreikšti e, suinteresuotumo Bet šalia jų yra taip pat ir kitų projektų, kai kurie iš jų, tarkim, susijęs su Elbės upė, kurie nėra tokie darnus, jie politiškai yra kontroversiški, kelia tam tikrų laivybos ir aplinkosaugos problemų. Ir e, mes matome, kad vyriausybėse kartais požiūris yra labai fragmentuotas, vieni žiūri į e, vidaus vandenis, kiti į kitą transporto rūšį. Ir mums atrodo, kad čia labai svarbu susilaukti jūsų paramos, e, kad e, jūs įtikintumėte vietos parlamentarus e, vengti to e, susiskaldimo nacionalinės administracijos ir, ir, ir e, nors komisija ir stengiasi tuos barjerus įveikti, vis tiek išlieka uh, mąstymas, kuris yra sudėliotas į tas atskiras izoliuotas sritis. Tuo tarpu mums reikia galvoti apie tam tikrą logistikos funkcionuojančią grandinę. Todėl mes turime užtikrinti, kad e, tas parengiamasis etapas, kuris turėtų užtikrinti darnų, kokybišką tinklą, būtų patobulintas. Kalbant apie planavimą, labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į vietos interesus, nes labai dažnai matome, kad e, faktiškai galima būtų, pavyzdžiui, išplėsti uosto teritoriją, kad galima būtų išvengti e, sunkaus transporto važiavimo per miestą, bet tada iškyla E, susikirtimai su kitais planavimo prioritetais, e, pavyzdžiui, būsto statybos planais. Jeigu galvosime, pavyzdžiui, apie E, tačiau turime atsiminti, kad tai tuos dalykus suderinti yra visiškai įmanoma. Įmanoma tai padaryti Paryžiuje, nors aplink Seną yra UNESCO paskelbtos saugomos teritorijos. Tas pats pasakytina apie Belgiją, kur e, viešosios ir privačios partnerystės e, pagrindų veikiantys projektai užtikrina, kad krovinių pervežimo apimtys auga. Mes manytume, kad tai gali būti įgyvendinama ir tai labai svarbu atspindėti darbo planuose. Erikai. Aš Labai džiaugiuosi visko, kas čia buvo pasakyta. Jūs sakėte, kad e, sujungimas į vieną tinklą iš tiesų yra labai svarbus ir turbūt esminis. E, tas, mes kalbame apie, ne vien apie upių transporto sujungimą į vieną tinklą. Reikia, kad visi tinklai būtų sujungti ne tik tais upių transportas, bet ir visi, visos kitos transporto rūšys. Labai svarbu pasiekti konkrečių rezultatų. Jau, e, o tų konkrečių rezultatų galima siekti vadovaujantis tuo, kas čia buvo jau ne vieną kartą minėta. Reikia kalbėti su e, laivų savininkais, su ekspeditoriais, su visais, kuriems ta sistema reikalinga. Su visais E, kurie naudosis tą sistemą, nes e, tai yra e, pigiausia transporto rūšis ir atsižvelgia į mūsų įvairius tikslus. Vokietijoje ir kitur Europoje dažnai E, ribotos yra galimybės, e, norai dideli. Apie Mozelę, pavyzdžiui, buvo kalbėta. E, ir, pavyzdžiui, Mozelėje reikia pastatyti labai daug šliuzų. Tai yra milijardiniai projektai. Tačiau Tik tada, jeigu visi kartu ieško sprendimų, skaidrių sprendimų, e, nusistatys prioritetus, bus galima pasiekti kažko konkretaus. Pavyzdžiui, prieš 15 metų aš sukūriau regioninį geležinkelio tinklą. Tai labai nedidelis, e, nedidelė atkarpa, viso labo 15 km, kad žmonės galėtų važinėti į darbą. Tačiau čia juk kalbame apie pinigus, kurie turėtų būti paskirstomi. 200 e, milijonų E, kuriuos reikėtų paskirstyti tarp geležinkelio ir e, upių transporto. Kai kuriuos elementus, kai kuriuos konteinerius galima vežti išskirtinai vien geležinkeliu. reikia apie viską diskutuoti tarp visų veikiančiųjų e, šioje srityje. Jūs, e, sakėt, jūs labai teisingai pažymėjote, kad vien Reino problemas išsprendus tikrai viskas nepagerės. Reikia spręsti viską bendrai, globaliai e, savaime suprantama, kad kamščiai yra ir jie dar, dar labiau didės, grūstis, o tinklas bet kokiu atveju yra esminis dalykas, jisai tikrai yra reikalingas. E, galima apie tai diskutuoti be galo ir be krašto. O kalbant apie navigaciją upėmis, reikia padaryti taip, kad būtų dar ir patogu pervežti tas prekes, ne tik sujungti e, su geležinkeliu, nes antraip tai niekam nepasitarnaus. Mes numatėme didelį augimą. Dėkoju. Katrin, jums žodis. Dėkoju, ponas Riki, ačiū už galimybę truputį paaiškinti, ką aš e, norėjau pasakyti, kai kalbėjau apie laivų e, atnaujinimą, jų įrangos atnaujinimą. E, komisija savo komunikate sako, kad e, vidaus vandenų e, panaudojimas e, yra labai pravartus, kai kalbama apie CO2. E, išlakų mažnymą, nors dar lieka tam tikro susirūpinimo dėl e, e, azoto oksidų. E, tai e, būtent e, tai turėjome galvoje, kai sakėme, kad e, reikėtų atnaujinti e, variklius, e, e, mažinant e, e taršą, bet e, tuo pat metu e, komisija aiškiai pasakė, kad yra įmanoma e, panaudoti finansavimą ir mažinant, pavyzdžiui, triukšmą. Dabar <clears throat> dėl klausimo apie miestų uostus, čia toli dairytis nereikia. Briuselis turi savo uostą ir jeigu yra, sakysime, tam uh, tikra statybvietė, kurioje greunama e, kokie nors pastatai ir tada reikia išvežti e, tas šiukšlės iš e, miesto, jeigu tai daroma baržų pagalba, pavyzdžiui, tai yra daug pravarčiau negu panaudojant kitą transportą e, Utrechte, pavyzdžiui, į parduotuvės e, prekės taip pat gali būti pristatomas vandens keliu, e, kas tai bebūtų, arba, sakysime, gėrimai į aludes galėtų, gali būti taip pristatomi. Pirmininkas, iš tikrųjų, gėrimai aludėms puikus dalykas. Dabar Peteris, mūsų Dunojaus prelegentas. E, pirmiausia, ponios Maisner klausimas apie terminologijos glosarijų. E, mes naudojame prancūzų, olandų ir vokiečių kalbas. E, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbas naudojamos Reino komisijoje, bet žinoma, neturime užmiršti ir anglų kalbos. Kitas klausimas e, buvo skirtas ponui Peterui Vandalen. Dėl e, Straubing e, atkarpos mes neturime tiesioginių ryšių su ponios Merkel parlamentu, bet kai kalbame apie Dunojaus žemupį ir aukštupį, e, tai mes norėtume, kad MUV generalinis direktoratas imtųsi e, tos diskusijos. Reikia pasakyti, kad jūsų minėtas e, atkarpa nėra vienintelis siaura vieta Dunojuje, Vengrijos teritorijoje, yra keliasdešimt tokių siaurų vietų, yra jų ir kitose šalise. Pone Tikau minėjo laivyno modernizavimo klausimą. Aš manau, kad čia vaidmuo atitenka Europos parlamentui, Europos komisijai, nes per pastarosius penkis metus, kaip aš sakiau, e, Dunojuje nėra laivybos e, įmonės, e, kuri būtų gavusi pelną. Jeigu kalbame apie žalinimą investicijas, tai kaip gali įmonė investuoti į tuos dalykus, jeigu ji paprasčiausiai stengiasi tik tai išlikti. E, užmo, darbo užmokestis e, vis mažėja, išskyrus galbūt tanklaivių e, sektorių, o krovinių pervežimuose jis iš tikrųjų tik tai mažėja. Tad kaip galima surasti pinigų investicijoms į tas rytis? E, Na, o dabar reaguojant į mūsų pirmininko Braino klausimą, kai jisai sakė, kad e, e, Dunojus netinkamas laivybai, tai iš tikrųjų tai nėra tiesa. E, man pačiam teko keliauti e, iš Rotterdamo iki Juodosios jūros. Mes pavadiname tą kelionę didžiąją, e, didžiuoju Europos e, nuotykiu. E, galima Dunojumi e, vykdyti laivybą 20, e, 12 mėnesių per metus. Tačiau, tarkime, Bulgarijos teritorijoje prie Istrijos gylis upės tai yra tik tai pusantro metro. Ir mm, e, jeigu galvojame apie e, e, Dunojaus laivybos tinkamą sukūrimą, tai reikia tai statyti nuo pamatų, o pamatai šiuo atveju yra infrastruktūra. Ik wil eerst even terugkomen op de vraag van mevrouw Meisner. Wat te doen om meer mensen te krijgen in de... Norėčiau sugrįžti prie ponios Meisner klausimo. Kaip padaryti taip, kad sektoriuje, navigacijos sektoriuje dirbtų e, daugiau žmonių? Europoje jau buvo imtasi labai nemažai priemonių, kalbant apie e, specialistų rengimą. E, aišku, tai pagerins skaidrumą, Tačiau dar labai nemažai lieka darbo nuveikti. Reikia padaryti sektorių patrauklesniu, didinti, pavyzdžiui, atlyginimą. Šiuo metu atlyginimas yra labai žemas, žmonės bevelėje dirbti kitose srityse. Daug, vis daugiau ir daugiau aziečių iš Filipinų žmonės važiuoja dirbti, o europiečiai, ypatingai jaunimas, e, mažai domisi tuo ir be jokios abejonės kažkaip tai reikės sektoriaus testinumą užtikrinti. E, sunkumų yra labai nemažai. Bankai, pavyzdžiui, neremia jaunimo, kurie norėtų, pavyzdžiui, jau, e, kurie norėtų nusipirkti, sakykime, laivą. E, arba jie nusiperka tą laivą, bet paskui finansiškai nepatenta. Taigi reikia kartu kartų kaitos klausimą išspręsti. Ir kai matome, e, kai, kai pasižiūrime į e, laivyboje dirbančių žmonės, matome, kad jie, 50, jie turi po 50 metų ir daugiau. Dabar norėčiau pono Kun klausimą paliesti. Kągi veikia pats sektorius? 75 procentai įmonių, dirb, kurios dirba šiame sektoriu, yra šeiminės, labai mažos įmonės. E, sektorius e, yra laikomas, sakykime, vientisu sektoriumi, tačiau vis tik tais e, tai yra tik nedidelė grandelė e, transporto grandinėje. Aš čia kalbu apie e, laivybą vidinėmis upėmis. Tai yra tik nedidelė grandelė e, ir ta grandelė labai priklauso nuo visų kitų laikančių grandelių. Dėkoju. Baigiame pirmąją mūsų klausimų dalį. E, e įdomu kad e, mes kol kas e, nepakalbėjome apie turizmo e, elementą, galbūt galėtume pamastyti ir apie tai, kaip galima būtų į šį elementą labiau atsižvelgti. Dėkoju dabar visiems mūsų prelegentams. Norėčiau, kad jie pasikeistų vietomis su kitais būsimais prelegentais. Okay. Come on, guys. Tvarka, kolegos, e, dirbkime pagal grafiką. Mr. Silito's here, we've always got to look after Ponas Silito yra, visada svarbu, kad būtų Lloyds atstovų. Tvarkoj, kitoje dalyje kalbėsime apie vidaus vandenų modernų laivyną. Turime keletą prelegentų, Hans van den Werf, ponia Hacksteiner ir ponas Silitau bei uh, Henk van der Velde. Pradėsime nuo pono Hans van der Werf, kuris yra Centrinės laivybos Reinų komisijos atstovas generalinis sekretorius. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, džiaugiuosi e, gavęs e, šį pakvietimą dalyvauti. Tiesą sakant, reguliariai lankausi jūsų komitete ir jūs e, Strasbūrė pas mus esate lankęsis. Noriu keletą žodžių pasakyti apie mūsų komisiją visų pirma. E, numatoma, kad e, mūsų komisijai teks e, svarbus vaidmuo įgyvendinant Najadės programą. Mūsų komisija yra sukurta 1815 metais. Tikslas buvo užtikrinti laivybos ir klėstėjimo laisvę Reino upėje. Ši misija buvo apibriešta 1868 metais, na, o šiais laikais visų pirma mes galvojame apie vienodų laivybos sąlygų sudarimą šioje arterijoje. E, kai kalbame apie vidaus e, vandenų laivybos svarbą, Europoje, tai turime e, neužmiršti, kad Reinai tenka labai didelė tokios laivybos dalis. Mūsų valstybės narės yra Vokietija, Prancūzija, Olandija, e, Šveicarija. Ir mes džiaugiamės, e, galėdami pasakyti, kad e, su Europos komisija labai atvirai ir glaudžiai bendradarbiaujame. Dabar <clears throat> mes turime pasakyti, kad e, pastaraisiais metais išplėtėme savo e, horizontą, truputį nutolome nuo pačio Reino upės ir e, pastaruoju metu esame parengę mūsų viziją iki 2018 metų, stengdamėsi suderinti mūsų veiksmus siekiant šios transporto rūšies uh, tvarę plėtrą. Žinoma, tai atitinka taip pat ir Najadės iniciatyvus. Šioje sesijoje mes kalbėsime apie laivyną ir e, čia turiu pabrėžti, kad e, greta to, kad laivynas yra labai svarbus e, vidaus vandenų laivybos elementas, jis taip pat yra ir silpnoji vieta. Jeigu pažiūrėsite į šį grafiką, tai jūs pamatysite, kad kai kalbam apie naujų laivų statybą, tai e, pamatysite, kad kruzinių laivų statyba yra išaugusi, tuo tarpu, kai e, krovinių, sausakrūvių ir e, skistų e, krovinių pervežimo srityje e, naujų laivų statyba yra sumažėjusi. Ir iškyla sunkumu e, neatsiliekant nuo politinių iššūkių ir būtinybės e, išlaikyti vidaus vandenų transporto e, vaidmenį, užtikrinant e, šios e, transporto rūšies svarbą užtikrinant e, aplinkai e, palankaus transporto rūšies plėtrą. Jūs matote, kaip keitėsi naujų laivų statybos tendencijos einant metams. Dabar e, dėl krovinių sektoriaus e, pasiskirstimo matote, kad konteineriniams pervežimams tenka tik tai 10 procentų, sausakrūviams e, atitenka 2 trečdaliai visų krovinių apimčių ir viena ketvirtoji tenka skistiems kroviniams. E, ir jūs iš to galite daryti išvadą e, apie tankerių, naujų tankerių statybos verslo svarbą. Dabar pereinant prie Najadės programos, tai mums atrodo, kad reikėtų sustelkti visų pirma ties e, vidaus vandenų laivybos aplinkosauginę kokybę. Čia visų pirma turėtume atkreipti dėmesį į naujų technologijų standartizavimą. Turėtume sukurti bendras sąlygas, kurios leistų e, greičiau integruoti naujasias e, technologijas. Mes taip pat e, turime nustatyti griežtesnius e, emisijų lygius. E, Savame suprantama, reikia suteikti mūsų sektoriui laiko prisiderinti prie šių e, E, naujų priemonių e, ir surasti tinkamų investicijų. Na ir dar vienas dalykas, reikia tam tikros superinfrastruktūros, e, kuri leistų, pavyzdžiui, vidaus vandenų laivyboje pradėti naudoti uh, suskistintas gamtinės dujas, e, kad galima būtų šią transporto rūšį priderinti prie kitų e, veikėjų. E, dabar kalbant apie valdymo kokybę, čia visų rei, pirmą reikia paminėti Centrinės laivybos Reino komisijos ir generalinio direktorato uh, MUV tarpusavio santykius. E, e, reikia galvoti apie naują valdymo struktūrą, kuri remtųsi pastarųjų dešimties metų patirtimi. Tokios patirties esame nemažai sukaupę, esame jau pademonstravę galimybę e, visas ES valstybės narės, suinteresuotas šalis ir Reino komisijos narės susodinti prie vieno stalo, kad galima būtų racionalizuoti e, šią mūsų e, reguliuojamosios veiklos dalį ir užtikrinti e, kuo greitesnę naujųjų technologijų integraciją. Dėkoju. Dėkoju jums, ponas Van der Werf, galbūt būtų neblogai, e, kai e, naujasis komitetas e, rudenį pradės dirbti, pakviesti komiteto narius Strasbūrė apsilankyti pas jūs. Pane Teresa Haksteiner, EBU ne, ne Europos Eurovizijos e, konkurso, bet Europos baržos sąjungos generalinė sekretorė. Prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju transporto komitetui už šios klausimus, kad um, išklausote ir sektoriaus atstovų. Taigi, noriu pristatyti Europos baržų sąjungą, tai yra Europos uh, nacionalinių mm, baržų savininkų ir operatorių asociacija, tai yra tie, kas veikia Europos vidaus vandenų keliuose, taip pat ir pagrindinėse upėse ir Reinų taip pat užsima laivybą. Vidaus vandenų keliais yra pervežama apie 500 milijonų tonų krovinių, tai yra tikrai per 100 milijardų tonų pervežtų kilometrų Europoje. Tai yra labai svarbi dalis transporto. Aišku, kai eurose valstybėse narėse, tarkim, Niderlanduose ar Belgijoje ar Vokietijoje vidaus vandenų keliais pervežama, pervežamo transporto dalis yra didesnė nei tie 5 procentai bendro vidurkio. Bet to reikia paminėti, kad tai yra labai svarbus ne tik tai ekonominis mastelis, bet ir labai svarbu paminėti ir saugos labai aukštą lygį ir tai, kad yra labai um, didelė nauda gaunama už įdėtas išlaidas ir išornių veiksnių yra nedaug. Uh, svarbu paminėti, kad šis sektorius yra visiškai liberalizuotas, yra didžiulės rinkos, visose uh, valstybėse yra aptarnaujamos didelės rinkos uh, tiek pervežamos vežant keleivius, tiek krovinius mm, keliaivių pervežimas gal mažiau paminėtas, bet krovinių pervežimo srityje, tai aišku ir tradiciniai kroviniai, tos mm, stambiosios prekės, konteinerė pervežimi, bet taip pat yra ir specializuotas transportas, pavyzdžiui, urbanistinis, uh, užtikrina tiekimo grandinė urbanistinėse zonose. Taip pat labai svarbu paminėti ir keleivių pervežimą. E, pirmininkas apie tai užsiminė, mm, pavyzdžiui, tai yra svarbu turizmo sektorija, bet taip pat ir e, urbanistinio transporto srityje mm, šio e, transporto svarba auga. Reikia paminėti ir mm, inovatų novatorišką potencialą pristaikymą prie naujų iššūkių. Dabar dėl politikos poreikių šios sektoriaus. Norėčiau paminėti, aišku, galvojant apie Naidės 2 programą, kurią tik pasiūlė mm, komisija, tai yra labai svarbi dalis, bet reikia nepamiršti, aišku, ir to, kad mums reikia labai tvirtos infrastruktūros, mums reikia, aišku, ir Europos mm, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės panaudojimo ir ten tai. Ir manau, kad parlamentas turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį, kad būtų galima užtikrinti, jog iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės pakankamai lėšų būtų skirta vidaus vandenų vandenų keliams ir kad tinkami pasiūlymai būtų pateikti ir Najadės 2 ir Horizonto 2020 reikia nepamiršti be abejo. Tai visos programos yra labai svarbios, jos užtikrins europinį finansavimą, kad vidaus vandenų keliai galėtų būti tinkamai plėtojami. Dabar najadės, um, kas yra labai svarbu paminėti, tai, tai aišku kokybiška infrastruktūra, taip pat ir laivų E, atnaujinimas, nu, visos, visos inovacijos susijusios su tuo, rinkų slandus veikimas, aišku, kvalifikuota darbo jėga ir taip toliau. Dabar kal, prieš kalbant apie inovacijas, aš dar norėčiau priminti tai, kas jau buvo kalbėta ankstesnėje e, diskusijų dalyje, tai yra kokybiška infrastruktūra iš vartotojo požiūrio taško, iš mūsų narių e, požiūrio taško, tai yra būtina prielaida. Jeigu mes neturėsime tinkamai prižiūrimų vidaus vandens vandenų kelių, mes neturėsime ir vidaus vandenų transporto. Tai yra akivaizdu. Yra daugiau kaip 36 tūkstančiai kilometrų um, vandens kelių, šimtai uh, vidaus vandenų uostų ir aišku, tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu yra, kad būtų pajėgumai be grūščių ir kad būtų galima uh, vidaus vandenų keliais perimti daugiau um, pajėgumų, kad būtų daugiau uh, pervežimo galimybių. Čia potencialas, um, reikia kalbėti apie inovacijas, yra labai didelis ir jau minėjo tai, minėta buvo tai, kad uh, labai efektyviai yra panaudojamos išlaidos, jos yra duoda daug naudos, bet reikia galvoti apie, aišku, uh, aplinkosauginius aspektus ir alternatyvus kūras čia yra labai svarbu. Ta prasme, aš norėčiau priminti jums, jog, pavyzdžiui, Suskistintos gaminės dujos mūsų manimo yra labai daug žadanti ateitis, galvojant apie naujus laivus ir mes labai skatiname mm, suskistintų gamtinių dujų mm, dėgymą kaip alternatyvaus kūro šaltinį. Aišku, reikia tinkamai pritaikyti infrastruktūrą, reikia reikiamų teisinių priemonių, teisinių aktų. Štai čia mes matome. Um, tokius laivus, kurie nuo praeitų metų jau plaukėja vidaus vandenų keliais ir yra būtent, jie naudoja tokį kūrą. Dabar dėl um, inovacijų susijusių su um, laivais, aš norėčiau paminėti tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija, kad būtų galima užtikrinti, jog inovacijos būtų dėkiamos ir kad sektorius tikrai galėtų panaudoti prieinamas lėšas. Ir čia reikėtų paminėti visų pirma techninę direktyvą, kurios e, tikslas yra įdėkti naujus standartus standartus, suvienodintus e, standartus visoje Europoje pasiremiant tikrai e, veikiančiais aukšto lygio standartais, e, kurie galioja Reinė, kad jie būtų išplėsti po visą Europą. Tai yra labai puikus komisijos pasiūlymas, požiūris. Ir antras pasiūlymas tai yra dabar galiojančio reglamento pakeitimo pasiūlymas dėl bendrijos laivų pajėgumų, kad būtų galima panaudoti rezervinį fondą. Čia šis sektorius sudėjo lėšas į tą fondą ir dabar tą fondą reikėtų panaudoti taip pat ir galvojant apie aplinkosauginės priemonės, apie tai, kad tikrai žalesnis būtų šis sektorius. Ir pabaigai išvados, ką Najedės du reiškia mūsų sektoriui. Mes norėtumėm pasirūpinti, kad Najadis 2, kartu, aišku, su mm, kitomis europinėmis programomis ir, ir, ir teisėkurniais pasiūlymais. Uh, už, už, leistų pasiekti pagrindinių tikslų, geriau integruoti vidaus vandenų transportą į bendrą transporto sektorių ir aišku, reikia pasirūpinti, kad būtų pakankamai e, finansavimo ir iš Europos infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonėmis ir horizonto 2020 iš kitų programų ir čia reikia, aišku, didžiulio um, potencialo panaudojimo, inovacinio potencialo panaudojimo, nes tai bus labai naudinga visuomenė, taigi mes labai prašytumėm Europos parlamento palaikymo. Siūlyčiau Ačiū. Dabar Andrius Silitų, kuris um, yra. Pagrindinis specialistas atsakingas už reguliavimo rizikos įvertinimą išorės e, reikalų klasifika, e, pagrindinėje dalyje Lloyd Register. Ačiū pirmininkė už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose. Aš ypač norėčiau sutelkti dėmesį į inovacijas susijęta su laivais ir aš e, paminėsiu, kas yra, paminėsiu, kas yra įmanoma e, dabartiniams laivams ir būsimiems laivams. Mes tikrai labai plačiai dalyvaujame šioje srityje, taigi galime pasidalyti savo patirtimi. Visų pirma, noriu pasakyti, kad vidaus vandenų keliai yra tikrai puikia galimybė užtikrinti švarų ir tvarų transportą Europos Sąjungoje ir, ir visas tas pasiūlytas paketas tikrai bus labai naudingas šiams šiam sektoriui, kad jis galėtų pasinaudoti visomis galimybėmis reikiamą kryptimį. Kai kūro kainos auga, yra mažinamos išlakos, aišku, kad labai svarbu šis sektorius ir sumažinus kūro naudojimą ir dėkos kitas priemonės būtų galima sumažinti taršos išlakas ir tai būtų labai svarbu. Mes galvojame, kad labai svarbu ieškoti alternatyviaus kūro ir ypač suskisninto dujos, gamtinės dujos yra labai svarbus paminėtinas variantas. Mums taip pat labai svarbu, e, kad yra ir, ir dizelio bei. Uh, e, Zelinio kūro ir elektros variantai svarstomi, kaip kombinuoti tas, tas kūro rušis. Galima galvoti ir apie uh, um, kūro papildus, kaip kad pavyzdžiui vandenėlį, tai irgi leistų sutaupyti kūro ir duoti daugiau galios, naudojant tą tą patį kūro kiekį, lengvesnė laivų konstrukcija, galbūt irgi būtų variantas toks varstytinas, bet jau paprastai laivų konstrukcija taip yra optimali. Taigi mm, geriausias būdas, kaip mažinti išlakas, būtų ieškoti alternatyvaus kūro ir tai, žinoma, turės labai teigiamo poveikio sektoriui. Ypač aš paminėčiau, kad e, suskistintos gamtinės dujos yra labai svarbus variantas dabar svarstomas. Aš paminėčiau tokius laivus, pavyzdžiui, kaip Argonon, tai yra dvigubo kūro laivas, dvigubo korpuso laivas. Toliau cheminiai tankeriai, čia paminėčiau, kad yra naujas kūras, skystinos gamtinės dujos ir yra e, labai svarbu kalbėti apie sertifikavimą, nes kol kas tai yra paremta išlygomis, galvojant apie e, bendrą dizainą, viskas aišku labai lėtas procesas ir e, reikėtų atitinkamai, atitinkamų pakeitimų reglamente, kad būtų galima lengviau panaudoti šią kūro rūšį. Dabar kiti pavyzdžiai, e, šio laikiškas laivynas yra labai svarbi realija, tai nėra ateities koncepcija. Štai mes turime į tankerius, kurie naudos atitinkamas gamtinės dujas, toliau dvigubo kūro e, pushbaut variantas, čia bus vertikalus variantas naudojamas, kad būtų galima naud... tokį um, variantą pritaikyti toliau Aiger konvertavimas. 620 ekvivalentiškas vienetas. Aišku, E, krovinių pervežimo prasme kažkiek tai sumažės galimybės, bet e, tai yra didžiulio potencialo e, variantas. Galima iš tikrųjų atsitinkamai atsižvelgti už galvojant apie laivo konstrukciją, kad bus naudojamos gamtinės e, dujos ir aišku galima galvoti ir apie eilinius kažkokius tai e, pakeitimus laivų ir galvojant apie ateities e, laivus, bendras laivybos valandų skaičius bus labai svarbus. Toliau Argos tankeris, štai mes turime mm, paveikslėlį kol kas negalima vidaus vandenų keliais pervežti tokio kūro, kaip suskistintas e, dujos. Mes norėtumėm, kad būtų pakeisti teisės aktai ir toliau yra galvojama apie identiškų dviejų laivų um, kūrimą, kad būtų dvigubo kūro, dvi, dviejais kūro variantais varomi laivai. Ir galvojant apie inžinierinius etapus, štai kokie yra projektai, kas dabar yra svarstoma, kaip įmanomos techninės galimybės. Turime, pavyzdžiui, suskystinto dujo e, laivus e, ir, e, ir elektra varomus kartu laivus sausiems kroviniams pervežti, paskui dvigubo kūro tipo laivus ir taip toliau. Mm, pabaigai, tikiuosi, kad tokia apžvalga ir mano pateikti pavyzdžiai jums parodė, jog vidaus vandenų laivai tikrai turi, yra labai svarbi galimybė, atveria labai svarbias galimybės modernizuoti laivyną ir užtikrinti naujas galimybės. Ir šis sektorius mm, neprivalo pradėti nuo nulio technologijų e, srityje, nes dauguma technologijų yra e, e, praėjusios visą mokslinių tyrimų etapą, yra viskas išanalizuota, yra ir klasifikavimo bendrovės yra tikrai daug darbo atlikusios šioje srityje, užtikrinant ir saugumą, ir techninės galimybės. Alternatyvus kūras ir ypač suskistintos gamtinės dujos yra jau pasitvirtinusi technologija naudojama kitur ir tikrai galėtų būti panaudojama vidaus vandenų transporte Tikrai daug lengviau ją įdėkti mm, naujose laivuose, bet įmanoma ir dabar naudojamus laivus techniškai pakoreguoti, kad būtų įmanoma naudoti tai kaip e, kūro alternatyvą. Next. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį ponui Van der Velt. Jis yra Europos e, laivų kapitonų e, federacijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už pakvietimą atvykti pas Jūs šiandieną visų e, kapitonų vardu. E, noriu palinkėti Jums kuo geriausių 2014 metų. Europos kapitonų federacija rūpinasi mūsų narių E, interesais. Nors e, tokios organizacijos sulaukia nemažai kritikos, reikia pripažinti, kad jos atlieka labai daug darbo. E, Najadės programa buvo labai svarbi, pirmoji suvaidino savo vaidmenį ir komisija atliko nemažai darbo, rengdama antrąją programą. Žinoma, visur reikia siekti tam tikros pusiausviros, bet tuo pat metu užtikrinant tam tikrą sąrangą, atsižvelgiant į starto pozicijas, kuriant lygias sąlygas veikti. Reikia pasakyti, kad vidaus vandenys kenčia nuo tokios pusiausvėros nebuvimo jau pastaruosius penkis metus. Mes matome, kad laivynas šiuo metu yra krizėje. E, jeigu kalbame apie e, tam tikrus tipus laivų, kurie vis labiau, e, vis labiau specializuojami, matome, kad yra sumažėjusi paklausa, matome horizontalę ir in, e, vertikalę integraciją besiplečiančią šitame e, sektoriuje, e, kalbant apie e, transporto, tankerių transporto. E, sektorių e, labai lietai pereinama nuo e, vieno korpuso prie dviejų korpusų e, laivų. dominuoja didesni laivai e, ir tai e, daro neigiamą įtaką mažesnių laivų savininkams. E, nukenčia taip pat smulkių krovinių pervežimo galimybės. Taigi matome, kad dabartinę rinką galima apibūdinti tam tikrų netikrumo jausmu Ir e, reikia pripažinti, kad e, investicijų galimybės yra jau išsemtos, e, dabar praktiškai jau pradedame naudoti buvusius rezervus. Tad e, absoliučiai būtina kažką čia nuveikti, padaryti. Apie ką reikėtų kalbėti? E, yra nacionalinių reguliuotojų, kurie pasisako prieš tai, kad į rinką ateitų užsienio, e, veikėjai, e, tai yra labai blogai. E, šioje srityje bent jau kai kurias aspektus reikia labiau harmonizuoti, kad sistema galėtų veikti geriau. E, aišku, nesikišant į įmonių nepriklausomybę. E, per, per nelik didelių pajėgumų problema, e, Aišku, e, reikia reaguoti į paklausą, tačiau norint pastatyti naują laivą, reik, užtrunka apie porą metų. E, vadinasi, reikia skaidrios e, ir patikimos rinkos stebėsienos sistemos, kad galima būtų tinkamai įvertinti paklausą ko mes e, norėtume dar, mums reikėtų nuolatinės pajėgumų stebėjimo sistemos. E, ir dar vienas dalykas, kuris e, galbūt ir nebūtų najadės programos e, dalis, bet e, kalba eina apie e, kreditų e, gavimo sunkumus. E, matome, kad apskritai e, sunku gauti e, paskolų net ir norint investuoti, pavyzdžiui, į naujus variklius. Taigi, reikėtų daugiau integruotis, kai kalbama apie vežėjus ir laivų vedėjus, žinoma, jokiais būdais netimant iš jų nepriklausomybės. E, be jokios abejonės, kad konkurencija gali svaidinti labai svarbų vaidmenį. Ir e, konkrečiai kalbant apie aštuntąjį straipsnį, e, e kur gal, kalbama apie 90. E, e, e, aštuntąjį straipsnį iš 99 metų e, reglamento, manytume, kad nuostata čia yra pernelyg plati, eina kalba apie tam tikrą reagavimą į krizę ir e, rezervo e, fondas numatomas finansuoti e, vien tik tai iš e, savininkų kišenės. E, todėl e, mes norėtume kreiptis į pranešimo autorius, kad e, siūlomus pakeitimus jie atsiimtų. Turime užtikrinti, kad bus atsižvelgta ir į techninius bei socialinius aspektus, o visa kita turėtų susitvarkyti savaime. Mūsų organizacija yra pasirengusi dirbti uh, su jumis ir bendradarbiauti. Dėkoju prelegentams, ponė Maisner, ponės Vandalinas, ponas Kun norėtų paklausti. Pirmiausia, žodis poniai Maisner. Kalbėsiu trumpai. Dar kartą klausimą norėčiau užduoti klausimą visiems. Pirmiausia, ponai Vandervel. Jūs kalbėjote apie 2018 metų viziją, žiūrėjau programą ir turiu du klausimus. Jūs sakėte, kad norėtumėte, kad e, sektorius taptų atsakingesnis ir kad e, būtų mažiau įvairių teisės aktų, bet tai labai liberalus požiūris. Ar jūs kaip tai konkrečiai e, praktikoje pasireikštų. Ir dėl 2018 metų vizijos jūs norėjote kai kuriuos lingvistinius dalykus išspręsti. Ar tai vėlgi anglų, su anglų kalba susiję, nes tai e, tema, kurią dažnai paliečiame. Pone Versteiner, jūs sakėte, kad reikia Mm, labiau išplėsti e, laivybos tinklus. Jūs sakėte, kad Dunojus turėtų būti ir Reinas turėtų e, būti padary, pritaikyti labiau laivybai. E, kaip tą padaryti konkrečiai? Ar jūs turite kokiu nors konkrečių skaičių, iš kurių galėtumėm susidaryti vaizdą, koks yra eismo intensyvumas? Ponas Lito, jūs kalbėjote apie LNG. Aš e, labai. E, SGD. Aš e, labai palankiai tai žiūriu ir į kitas alternatyves kūro rūšis taip pat. Ar, ar galima su vandeniliu kažką tai galvoti, su SGD, kur turėtų investuoti laivų savininkai. E, Panas Sandelėt kalbėjo apie rinkos saugumą, mums reikalingi didesni kreditai, e, ko dar reikėtų daugiau. Ir dar pabaigai. Jūs kalbėjote apie rinkos skaidrumą. Ehm, tai jau buvo pasiūlyta, ar jūs tokį pat pasiūlymą norėtumėte pateikti? Klausimas Vandelt ir poniai. Dėl aštuntos straipsnio jame yra pasakyta, kad reikia atsižvelgti į trečio straipsnio penktą dalį. Bet tai kelia problemą, reikia problemų. E, reikia, kad sektorius e, naudotų tuos fondus, bet to nelabai, rezervinius fondus, bet nelabai galima tą padaryti, kadangi viskas yra labai sufragmentuota. Anksčiau, pavyzdžiui, sektoriui buvo labai sunku susivienyti, aš manau, kad e, tikiuosi, kad dabar bus galima kažkaip tai e, to vieningumo pasiekti bus, kadangi e, ko, ko trūko anksčiau. Dabar atsakysiu į klausimą, kuris buvo užduotas visiems. Manęs neįtikino tas aštuntas straipsnis. Jeigu jį teisingai suprantu, jį perskaičiau. E, jis yra visai neblogas. Bus supaprastinama kreditų gavimo tvarka investicijoms, sakykime, e, bus paprasčiau pirkti ekologiškesnius variklius. Būtent aš taip supratau tą tekstą, nei daugiau, nei mažiau. Najadės 2 mūsų, mums nelabai pagelbės. Kodėl? Todėl, kad sektoriuje dirba labai daug operatorių ir jie nesuduria galo su galu. Tai aišku, kad jie negalės investuoti, sakykime, į naują variklį. Uh, O apibendrindamas pasakysiu štai ką. Niekas manęs neįtikino, kodėl aš turėčiau balsuoti už tą pasiūlymą, jeigu tas pasiūlymas nepadės ir taip sunkiai gyvenantiems e, sektoriuje besidarbuojantiems žmonėms. Manau, kad jisai nieko neduoda tas pasiūlymas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus ir palinkėti visiems gerų metų. O linkėdamas gerų metų norėčiau, kad būtų išvengta įvairių incidentų laivybos sektorija. Saugumas yra labai svarbus aspektas. Ir aš norėčiau ponui Vandervelde, ponui Varsteiner ir kitiems užduoti klausimą. Kaip bus pritaikyti pritaikomi įvairų standartai, saugumo standartai laivyboje. Ar tai būtų Reinas, ar tai būtų Dunojus, laivų vis daugėja, reikėtų išvengti tų laivų susidūrimų. O ponas Lito pasakė, kad e, jeigu norime e, dirbti ekologiškiau, reikia statyti ekologiškesnius variklius. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tokius dalykus kaip susi, laivų susidūrimai. Tam reikia irgi skirti lėšų. Reikėtų atlikti atitinkamus tyrimus, reikėtų pasiekti susitarimą. Buvo kalbama apie 35 milijonus. Ir Dabar buvo dar kalbama apie infrastruktūrą, apie grūstis, e, kad čia situacija yra tokia, kokia yra, o aš norėčiau klausimą paskirti laivų statytojams. Ką jūs galvojate apie tuos laivus, kaip juos pritaikyti prie upių laivybos, kad jie galėtų juose plaukioti? Uh, reikia į tą darbą įsilieti ne tik tai uosto e, įvairioms e, institucijoms, bet reikėtų kurti ir atitinkamus laivus, kad jie galėtų lengviau plaukioti. E, Ponus Lito norėčiau, paklau... Ponus Lito norėčiau paklausti dėl SGD. Kai kalbame apie alternatyves kūro rūšis, tai SGD tikrai labai svarbu Šalia SGD yra ir kitų alternatyvių kūro rūšių, e, ateina į galvą pirmiausia etanolas, bet e, man atrodo, kad e, mes alternatyvius kurus visus sudedame į SGD krepšį. <clears throat> Tai man kelia nerimo. E, nes e, vis tik tebėra dar neišspręstų problemų, pavyzdžiui, e, SGD talpyklų problema. Netaip lengva surasti talpyklas, kurios tinkamoje temperatūroje galėtų tas e, dujas išlaikyti. Ir mane neramina tai, kad kai, kai kurios laivybos kompanijos pasirinko etanolo liniją, kai kurios SGD liniją, Ir e, e neramina mane tai, kad e, yra daug sumaišties. Tuo tarpu šiandieną mes girdėjome vien tik tai apie SGD. Ar e, galvojama apie kitas alternatyvas vidaus vandenų transporte, pavyzdžiui, kaip etanolis. Na, o dabar kiekvienam suteiksiu po tris minutės ir pradėsime nuo pono Vandenwerf. Dėkuoju, pirmininkė. Mm. E, Pone Meisner e, kalbėjo apie tam tikrą saugos e, laipsnio užtikrinimą mes turime remtis e, laivybos e, kompanijų patirtimi ir žiniomis, kad galėtume užtikrinti atitinkamus saugos lygius. E, ir mes turime tam tikros patirties kitose transporto rušyse ir manytume, kad būtent tuo, tą patirtimį reikėtų remtis ir kai kalbame apie vidaus vandenų transportą. Toliau Mes turime e, parengę vadinamąją Rives Peak sistemą ir trumpalaikėje perspektyvoje turbūt nereikėtų žengti toliau, negu kad egzistuojančias taisyklės e, Reino upėje e, visų pirma vartojama vokiečių kalba. E, Dunojuje panaši sistema veikia vokiečių ir rusų kalbomis. Ir mes manytume, kad tokia sistema kaip Riverspeak iš esmės turėtų išspręsti kalbos problemas, kurios galėtų iškilti sektoriuje. Tad tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti, reaguodamas į man tiesiai užduotus klausimus. Dėkoju. Dėkoju dabar žodis poniai Haksteiner. Dėkoju ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti parlamento nariams už užduotas klausimus. Pirmiausia, dėl klausimo susijusio su um, tuo, ar pakankamai yra vietos uh, upėse. Pavyzdžiui, girdėjome, kad, uh, pavyzdžiui, uh, Reino upė potencialiai gali priimti dvigubai daugiau transporto transporto, tuo tarpu Dunojos atveju 20 kartų galėtų uh, padidėti uh, transporto apimtys. Tačiau, žinoma, reikia atsižvelgti į farvaterio sąlygas, į ekonominį poreikį ir uh, Sakysime, Dunojaus upės atveju Dunojaus strategijai tenka ypatingai svarbus vaidmuo, tačiau e, per e, patį artimiausią laikotarpį e, reikia parengti atitinkamus darbo planus. Tad parlamentas turėtų atsižvelgti ir į tokį tinkamą e, balansą, tinkamą pusiausvyrą, kad galima būtų išnaudoti esantį potencialą. Dabar dėl pakeitimų e, aštuntam straipsniui, e, kai kalbama apie komisijos pasiūlymą dėl e, laivyno pajėgumų. Mums reikėtų čia labiau sustelti ties socialiniais elementais, tam tikrų dabar dirbančių darbuotojų išeimo į pensiją klausimus ir taip toliau. Ir kai galvojame apie najadės ir bendrąją laivybos politiką Europos Sąjungoje, tai manytume, kad tas rezervo fondas turėtų būti naudojamas taip pat ir ekologinimo priemonėms. Aš manau, kad yra įmanoma pasiekti bendro sutarimo dėl šio fondo panaudojimo, nes tai būtų pravartu visam sektoriui. Iš tikrųjų, mums e, būtina užtikrinti, kad laivai būtų ekologiškesni, nors šiuo metu mes e, vis dar jaučiame krizės pasiekmes, tačiau atsigausime prie, per e, keletą metų ir tas fondas ateityje leis sureaguoti į būtent šitą poreikį ir būtent todėl aš norėčiau raginti jūs paremti siūlomus pakeitimus. Na ir paskutinės pastabos dėl saugos. Ponas Kun apie tai klausė. Vidaus vandenų laivyboje e, saugumo e, klausimai yra labai e, svarbus. Visų pirma, tie dalykai yra apibriežti, kai kalbame apie pavojingų krovinių pervežimą. E, tačiau e, ir laivų savininkai turėtų e, žengti daug toliau negu kad nustatyta e, reglamentuojančiose dokumentuose, kurie e, reglamentuoja pavojingų krovinių pervežimą. Ponas Silitau, na, paeiliui, pirmiausia į ponios Maisner klausimą dėl SGD ir infrastruktūros. Iš tiesų, čia nuolatinis klausimas, kas pirmiau višta ar kiaušinis. E, išlieka taip pat ir klausimas dėl SDG kaštų ateityje, galimybės planuoti ateitį Tačiau e, jeigu palyginsime didesnių laivų situaciją jūrose, tai turime pasakyti, kad e, ten e, šis sektorius yra suinteresuotas SGD didesnių panaudojimų ir manytume, kad ir vidaus vandenyse tas susidomėjimas auks. Dėl pono Vandalino klausimo apie privalumus. A, tobulinant e, egzistuojančią rutiną, e, įvedant naujas technologijas, panaudojant alternatyves kūro rūšis, e, atnaujinant reglamentavimą, kad jis neatsiliktų nuo technologijų plėtros. Čia reikia remtis rizikos įvertinimo pagrindų E, priimamų reglamentavimų, nes mes žinome, kad reguliavimas paprastai atsilieka nuo technologijų plėtros. Na ir dėl klausimo apie saugą, žinoma, susidūrimo išvengimas yra vienas iš prioritetų, e, ypač tai svarbu, kai kalbama apie rizikingesnės e, kūro rūšis SDG. E, Pavyzdžiui, e, reikia galvoti apie tai, kaip sušvelninti galima susidūrimo įtaką e, tais atvejais, kai e, naudojamas SGD. Tačiau visiškai aišku, kad reikia naujų technologijų, kurios, tarkime, galėtų būti palyginamas su saugos diržų panaudojimu automobiliuose, tačiau savame suprantama, siekiant išvengti pernelyg didelių išlaidų, tai neturėtų būti reikalaujama visada. Na ir paskutinis klausimas. Mes susitelkime ties SDG e dėl to, kad čia turime daugiausia patirties, čia atsakant į pirmininko klausimus. E, Ir e, e, žinoma, yra ir kitų alternatyvų, etanolas, e, vandenilio elementai ir taip toliau. Tačiau šiuo metu būtent SGD pritraukia daugiausia dėmesio, nes tai leidžia tarp kitų dalykų pasiekti tikslus, kurie išsikelti mažinant e, sieros, azoto ir kitus taršalus. Dėkoju. Na ir dabar ponas Landerveld. Dėkoju, panas pirmininkė. Klausimų buvo užduota ne vienas, pabandysiu apibendrinti. Buvo klausimas dėl E, rinkos padėties, nes nebedrįsta niekas investuoti, kadangi labai e, daug abejonių kyla dėl ateities ir panašių dalykų. Taip pat yra labai didelė konkurencija tarp mažų ir didelių laivų. Taigi reikėtų tiesiog pagalvoti, kaip tuos e, pajėgumus valdyti ir tą valdymą numatyti per vidutinį bei ilgą laikotarpį. Būtent taip galima būtų pritraukti investicijas. Dabar noriu pereiti prie kito klausimo. Iš tiesų keliame klausimą, kodėl sektorius įsikreipia į rezervinius fondus, nes Anksčiau visai neblogai viskas klostėsi, tačiau kreiptis nebuvo. O dabar, kai jau viskas blogai, tai aišku, E, sunku surasti kažkokius sprendimus, kaip padėti sunkumuose atsirūrusiems žmonėms. Buvo nuomonės tarp e, įvairių sektorių atsto, e, atstovų, tarp asociacijų išsiskyrė, dabar kalbama apie tai, kad tas sektorius taptų žalesniu, kad E, variklių gyvenimo trukmė pailgėtų, e, kad jie taptų ekologiškesniais. Tačiau tuo pačiu metu reikėtų pakalbėti ir apie e, variklių galingumą. Būna 5-600 kW varikliai, tačiau jų galingumas išnaudojimas tik 30 procentų procentų. E, buvo kalbama apie kūrą, apie SGD, tačiau SGD daugiausiai yra pritaikytas dideliems laivams, o ne mažiems, kadangi tiesiog juose trūksta vietos, kur tuos degalus laikyti galima būtų pagalvoti ir apie variklių pritaikymą, tačiau tai yra labai brangi alternatyva. Tai yra tokia investicija, e, na, tarsi tu pirktum naują variklį. Žinoma, yra ir kitų galimybių, mes apie tai galvojome, galima e, studijuoti, kaip kitaip galima būtų tuos variklius patobulinti, galbūt yra pigesnių variantų. Na, o dėl aštunto straipsnio tai mes pateikėme uh, pasiūlymus, pakeitimus, e, reikėtų numatyti tokį dalyką kaip e, didesnis ekologijos laipsnis aštuntame straipsnėje, kaip e, bendradarbiavimo skatinimas. Manau, kad ir vieną ir kitą tame straipsnėje galima numatyti. Labai daug įmonių dabar atsidūrė, susiduria su sunkumais, nežino, kaip tuos sunkumus uh, spręsti, taigi labai svarbu, kad tos įmonės vienytųsi ir e, užimtų svarbesnę joms deramą vietą rinkoje. Tai štai, mes tikimės, kad tokiu būdu e, prieisime e, vieningo požiūrio. Dėl upių Upėse atstumai nedideli, taip pat buvo kalbama apie susidūrimus. Yra sistemos įvairios. IES sistema leidžia išvengti susidūrimų ir manau, kad tai yra toks elementas, kurį taip pat reikėtų išryškinti. Ačiū, pana Teolagaitis. Ar jūs norite dar ką nors pridurti? Ačiū pirmininkė už dar kartą suteiktą žodį. Noriu tiesiog pabrėžti kelis iš to daugelio aspektų, kurie buvo aptarti šiandien, kas yra labai svarbu, nes mes gauname labai svarbę grįžtamą informaciją. Visų pirma, dėl infrastruktūros. Uh, Mm, aišku, kad mes labai pasiremėme TNT ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Mm, dėl um, priežiūros mums labai svarbi Dunos strategija ir Dunos komisijos darbas yra nepaprastai svarbus, ta prasme. E, tai dalis to darbo, ką mes ketiname padaryti ateityje per atimiausią savaitės ir mėnesius, stiprindami mm, tą bendarbiavimą, kad visos dalyvaujančios valstybės narės tikrai vykdytų savo įsipareigojimus. Finansavimo klausimas buvo iškeltas. Aišku, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė numato tam tikras dalis, kurias būtų galima finansuoti vidaus vandenų transporte. Res pavyzdžiui, delegavimas toliau um, tvarus tran, krovinių pervežimo transporto elementas. Vėlgi galimybė yra finansuoti gerus projektus vidaus vandenų transporto modernizavimo srityje. Um, reikia nepamiršti horizonto 2020, žinoma reformą ir turime platinos projektą, kuris vyksta dabar čia, galvojame būtent apie inovacijos e, dalykus vidaus vandenų transporto srityje. Tai mes būsime labai gerai pasirengę e, panaudoti to tipo prie, e, finansus. Dabar dėl integravimo ir tos bendrosios erdvės sukūrimo. Najadės yra būtent integravimo platforma. Ne vien tik tai pati najadės. Mes mm, pastebėjome, ir aišku, čia nekoks tai paprastas sutapimas, bet mes iš tikrųjų labai glaudžiai dirbame kartu, kad CNR Reino mm, komisija irgi spręsų tuos pačius klausimus, Dunos komisija taip pat labai remia. Uh, tuos klausimus. Taigi labai svarbu galvoti apie nuoseklų požiūrį į vidaus vandenų navigaciją, laivybą, pasiremiant tą kokybę, kuri yra Najadės, CCNR vizijoje ir Dunos komisijos atliekamame darbe. Ir nepamirškime kitų komisijų, Zalvin, Moselio. Saran Moselio. Uh, Kodėl reikėtų balsuoti už šį pasiūlymą? Vienu žodžiu pasakysiu taip, tikrai problematiška buvo užtikrinti vienbalsiškumą praeitie. O ką mes dabar darome? Mes pratėsėme reglamentą praktiškai, kad ap, apimtumėm kitus aspektus. Mes tikrai e, su visų sektoriumi, su ESO tarėmės ir mes tikrai labai tikimės, kad bus vienbalsiškumas, kad bus ne vien tik tai um, e, laivų kapitonams, bet ir įguloms apmokymai, kad bus ekologiškai palankesni aspektai aptarti, bus tokios inovacijos, kurios netrukdys vidaus rinkai e, veikti, bet tikrai padės tą už, darbą užtikrinti ir mes tikimės to vienbalsiškumo, mes tikimės, kad tas fondas bus panaudotas, dabar kol kas tai sklando dar kažkur ore, tarsi praktiškai neliečiamas. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kad yra didžiulis palaikymas iš visų narių, tas mus labai džiugina ir mm, norėčiau paraginti mm, Europos parlamentą savo rezoliucijoje išiškinti tuos aspektus, kurie jums būtų labai svarbus, kad tai būtų gairės komisijai tolesnėme darbe. Pirmininkas, labai ačiū. Norėčiau tiesiog informuoti, kad ponios Vartun Kol pranešimo pakeitimo terminas pateikimui pakeitimams yra sausio 15 diena ir balsuosime komitete vasario 20 dieną. Noriu padėkoti dabar visiems prelegentams, kurie dalyvavo šioje antroje dalyje, panas Hans van der Werf, Teresija Hakstein ir Andrius Silito, Hek van der Velde, noriu dar kartą padėkoti ir pirmo, pirmosios mūsų darbo dalies ekspertams už tai, kad jie dalyvavo, kad jie pastalino savo išmintimi, savo patirtimi su mumis. Ir pabaigai tikiuosi, kad ateityje didesnis prioritetas bus skiriamas vidaus vandenų transportui, nes manau, kad tai yra nepaprastai svarbi esminė um, Europos Sąjungos transporto logistikos grandinės dalis. Dėkoju visiems jums. O dabar paprašysiu jūsų vėl sugrįžti iš prezidiumo į savo vietas ir mes toliau tęsime darbą. Ačiū dar kartą. Okay, can we go on with the next item on the agenda? Kitas darbo atverkės e, punktas komisijos e, pasisakymas e, dėl darbo dokumento, dėl išorės elementų internalizavimo. Ponas Antamato mm, kalbės, aš noriu priminti parlamentarams, kad 2013 Liepą komisija paskelbė personalo darbo dokumentą, kur apibendramos priemonės, kaip um, transporto išorės veiksnius interalizuoti ar sumažinti, siejant tai su eurovinietė. Ir, uh, direk, dėl direktyvos žalių frakcija nusprendė, kad direktyva ir ketvirtas straipsnis uh, kelia klausimų ir, ir komisija turėjo pateikti pasiūlymą 2012 metų e, pasiūlymą dėl išorės veiksnių mažnymo arba internalizavimo, galvojant apie visų transporto rūšių poveikį, kad tie įsipareigojimai nebuvo tinkamai įgyvendinti, dokumentas buvo paskeltas vėluojant devyniais mėnesiais ir tai buvo personalo darbo dokumentas, taigi sprendimas koordinatorių rugsėjo 5 dieną buvo priimtas komisijos paprašyti ateiti į komitetą ir pristatyti savo darbo rezultatus šioje srityje. Taigi, ponas Endomato, tokia yra dabartinė situacija, prašau jums žodis. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Komisija turėjo įvykdyti Eurovinėtės direktyvos reikalavimą apibendrinti visas internalizavimo priemonės visose transporto rūšise. Tai buvo didžiulė užduotis. Mes paprašėme išorės ekspertų konsortimo padėti mums, e, inventorizuojant visas kainodaros priemonės visose transporto rūšise, kainodaros priemonės, kurias būtų galima taip griežčiau apibrėžti kaip internalizavimo priemonės. Ir čia rezultatas būtų studija, kuri buvo paskelbta praeitų metų sausi. Tai yra gana išsami studija, gal 700 puslapių kur yra ir duomenų lapai apibrėžiantis mokesčius ir rinkliavas, kurios yra taikomos visose transporto rūšise, internalizuojant išvės veiksnius. Tai jau vien pagal studijos dydį matome, kokia sudėtinga yra situacija. E, viena iš pagrindinių tokių žinių iš šios studijos yra tai, kad yra labai didžiulė priemonių įvairovė įvairiose transporto ryš, rūšise, įvairiose e, valstybėse narėse duomenys e, automobilių kelių sektoriui yra išsamesnė, čia yra gal 2 procentai BVP surinkami kiekvienais metais, daugiausia per e, kūro apmokestimą 1,4 procento BVP, bet dar 0,5 procento yra surinkama per transporto priemonių registravimą ir mokesčius už nusavybę. Mažai yra surenkama per infrastruktūros apmokestinimą. Pavyzdžiui, tik tai 0,2 procento BVP yra surenkama per mokesčius už kelius. Taigi, bendras vaizdas e, transporto e, automobilių e, kelių srityje yra toks subalansuotas. Klimato analizė tikrai buvo išsami. Kūro mokesčiai yra tinkama priemonė. Uh, sureaguoti į, tas, į tuos išorės veiksmus. Kaip žinome, šiltnamio efektą sukūrančių dujų išlakos yra visiškai proporcingos e, kūro mokesčiams, bet yra kiti išorės veiksniai, pavyzdžiui, e, avarijos, triukšmas, vietos tarša, infrastruktūros, e, visi elementai. Ne vis, tie aspektai nėra tinkamai e, integruoti. E, transporto priemonių registravimo mokesčiai irgi nėra tinkami, nes ne visuomet jie priklauso nuo tų išorės veiksmų masto, kurie yra sėtini su tuo, taigi ne visuomet e, tai yra proporcinga, bet to ir mokesčiai už kelius dažnai tai yra vinjetės, kurios rėmamos už laiką, tai nėra tinkamos irgi paskatos. Uh, reikėtų galvoti labiau apie mokesčius, kurie įmami už nuvažiuotą atstumą, būtų tik kaip vėl moduliuojama tuomet situacija. Kitose transporto e, rūšyse situacija iš esmės priešingai yra. Labai mažai yra atsižvelgiama į klimato kaitos e, išorės veiksnius, nėra visiškai mokesčių už kūrą, pavyzdžiui, jūrų ar vidaus vandenų kelių transportui, tačiau yra ETS e, aviacijoje, aišku, tai yra dabar diskutuojama. Toliau geležinkelio transporto srityje elektriniai traukiniai patenka į ETS, bet dizelinu varomi traukiniai paprastai uh, naudojasi atleidimu nuo mokesčių. E, Tose transporto e, e, sritise suprantama, kad daugiau yra mokesčių už infrastruktūrą. Geležinkelio srityje visos valstybės narės neima mokesčius už infrastruktūros susidėvėjimą. Kai kuriuose valstybės narėse netgi didesnė dalis yra mokesčiai įmama už infrastruktūrą. Dažnai mokesčiai už prieigą prie infrastruktūros yra moduliuojami pagal triukšmo sukelimą, pavyzdžiui, bet ne visuomet, nepakankamai bent jau, nepakankamų mastų, kad tikrai būtų toks išorės veiksnys internalizuotas tinkamai. E, jūrų transporte mes matome, kad yra rinkeliavos už uostų naudojama, paprastai paremta tai yra tonažų ir e, krovinių rušimi, tai kartais tai yra moduliuojama pagal lai, laivo charakteristiką klimato kaitos požiūrį, tačiau vis tik tai trūksta skaidrumo, galvojant apie įmamus, įmamas rinkliavas, kartais yra deramas dėl tos rinkliavos dydžio dvi dvišalių pagrindų tarp uosto valdžios ir e, laivybos kompanijos. E, vidaus vandenų transporto srityje čia yra rinkliavos už e, krovinių pervežimų, už keleivių skaičių, kartais tai yra moduliuojama pagal sukeliamą triukšmą. Keliose valstybėse yra mokesčiai įmami už aviacijos uh, bilietus, tačiau tikrai nėra tinkamai internalizuojama nusavybės elementai ir vidaus vandenų e, srityje mes turime uosto naudotojo rinkliavas, panašiai kaip ir jūrų um, transporto atveju, išskyrus Reiną ir Dunojų, kadangi čia yra tarptautiniai susitarimai. Taigi bendrai įvertinus, uh, Žinia, kurią mes gauname iš tos studijos, yra tokia nepakankamai atsižvelgiama į kai kuriuos išorės veiksnius. Taip pat yra daug pajamų e, transporto srityje surenkama, kurios nėra susijęto su išorės veiksniais. Taigi reikėtų subalansuoti tą pajamų e, surinkimą per e, kiek modifikuotą sistemą, tai tikrai labai patob, jeigu tai būtų padaryta, tai labai patobulintų visą sistemą. Toliau dėl kainodaros mechanizmų yra dalis Direktyvoje reikalavimas buvo taip pat pateikti informaciją dėl reguliavimo e, teisinių e, priemonių. Tai nėra internalizavimo priemonės kaip po tokius, e, bet aišku, jos turi poveikį išrės veiksniams. Galbūt tokiu būdu tik tai nubrėžiama, pavyzdžiui, CO2 lygis automobiliams ar saugos standartai kitoms transporto priemonėms ir taip toliau, bet didelė dalis transporto teisino iš esmės turinti poveikio vienam ar kitam išorės veiksniui vienokiu ar kitokiu būdu. 2008 metais, um, galvojant apie transporto paketo ekologiškumą, žalinimą, taip vadinamai, mes pasiūlėme daug e, teisinių priemonių ir ataskaitoje galėtumėm sutelkti dėmesį į tas priemonės, kurio, kurių buvo imtasi nuo to momento. Taip pat reikėtų paminėti tokius aspektus, kurie būtų sėtini su infrastruktūra mokslo tyrimais – Mm, kurie tikrai labai mm, papildo internalizavimo priemonės, reikėtų paminėti infrastruktūrą ir mokslo tyrimus, kurie um, sukuria alternatyvas kurios duoda tikrai didelį signalą tokį dėl uh, išorės veiksnių internalizavimo ir lemia elges, elgsenos pasikeitimus. Uh, dideliu mastu. Taigi studija suteikė labai daug medžiagos peno tolesniam pamastymui. Jeigu jūs galvojate, kad e, mano tokios įžangos pakanka, tai aš ir sustosiu tada. Dėkuoju, ponui Groš. E, žodis ponui Groš. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą, taip pat norėčiau padėkoti už darbinį dokumentą, labai viskas įdomu. Be to, tai yra puikiai visų mūsų pažįstama tema, tačiau yra tam tikrų detalių, kurias tikrai pravartu paanalizuoti. Kaip ir diskutuojant apie Eurovinietę buvo diskutuojama apie įvairias detalės, tad ir čia mes konstatuojame keletą dalykų. Pavyzdžiui, e, jeigu norime stumtis europinių lygmenių į priekį, tai labai sunku teikti kažkokius tai bendrus pasiūlymus, nes šalise situacija nevienoda. E, internalizavimas yra tokia tema, kuri riečiama e, įvairiose šalise įvairiais lygmenimis. E, tai, bet taip kaip reikia, viskas ne panaudojama. Reikėtų sumažinti atmosferos teršimą e, nuodingomis medžiagomis ir dulkėmis, taip pat yra tam tikros spaudimo zonos atsirandančios tarp valstybių narių ir ES, tarp pačių valstybių narių e, aeronautikos, pavyzdžiui, srityje Aišku, diskusijos labai įdomios turėtų vykti šią temą. Tartautiniu mestu ES turėtų užimti aiškę poziciją, pažiūrė, pa, parodyti, ką ji nori ir ką gali padaryti, taip pat ji turi būti pasirengusi kompromisui. Neseniai Vokietijoje buvo nemažai kalbama apie tai, kad bus apmokestintos autostrados. Aš manau, kad ne viskas priklauso nuo vidinių e, kaštų internalizavimo. Jeigu norime, kad mūsų kasos papilnėtų, reikėtų atsižvelgti į tikrą problemą, o mes norime kovoti. Ta tikroji problema yra e, ekologija. Mes norime, už tai, kad, norime kovoti už tai, kad būtų mažiau taršiama aplinka. Taip pat Taip pat kalbėjome apie fondo tikslų nustatymą. Mes ne, galime kiekvienai staty, valstybei numatyti, e, kokia jų turi būti mokestinė sistema. Mes tiesiog galime numatyti bendras gairias, kurias pasitelkusios valstybės galės kovoti su e, klimato tarša, su atmosferos tarša tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais turėsime progos dar ne kartą padiskutuoti dėl šių pasiūlymų kartu su piliečiais. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti komisijai už dokumentus, juose visai įdomių dalykų. Aš norėčiau pasakyti, kad labai gaila, jog nėra pakankamai informuojama apie kai kurių valstybių projektus. Pavyzdžiui, visiškai neaišku, ką valstybės narės artimiausiais metais darys e, internalizavimo stityje. Pavyzdžiui, Belgijoje bus nustatoma sunkvežimiams tam tikras mokestis už nuvažiuotus kilometrus. Manau, kad kitose valstybėse e, kažkas bus daroma panašaus, bet visai būtų neblogai, jeigu apie tai būtume informuojami, kas bus daroma Eurovinėtės rytyje ir panašiai. Toliau kitas punktas, kurį norėčiau paliesti. Mes gauname informacijos apie kai kurias iniciatyvas e, dėl mokesčių į tam tikroms transporto rūšims, tai yra labai gerai. Tačiau trūksta informacijos apie tai, kokią proporciją, kokią dalį sudaro kiekvienos transporto rūšies apmokestinimas. Pavyzdžiui, ar yra žinoma valstybėse narėse, kas yra numatyta antžeminiams keliams, koks e, kokia dalis bus apmokama teršėjų, kokia dalis bus apmokama piliečių. Tai yra labai E, naudingi dalykai, apie kuriuos reikia diskutuoti. Ir pirmiausia, kelsime tokį klausimą, ar teisinga konkurencija yra tarp įvairių transporto rūšių. Kiekviena transporto rūšis sako, kad per daug mokesčių mokama. Tai yra sena gesmelė, bet e, pavyzdžiui, mokestis už degalus mums sakoma, kad 192 e, eurai už toną e, taršalų. Nežinau, ar tie, tikslai, ar tie skaičiai tikslus, tačiau jeigu turėtumėm tikslius skaičius, būtų lengviau diskutuoti. Ir būtų gerai, kad komisija labiau e, tvirčiau įsipareigotų yra tam, darb, tam tikra darbotvarkė numatyta, viskas labai gerai, bet pavyzdžiui, nežinome, ką komisija darys ateinančiais metais. Buvo baltoji knyga, buvo numatyta 20-ieji metai, buvo pasakyta, kad e, internalizavimas jau nebebus neprivalomas, jau jisai taps privalomu. Galbūt yra dar ir daugiau elementų, kurie galėtų būti padiskutuoti čia kaip Baltosios knygos elementai. Dar vienas pastebėjimas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra keliamas klausimas, kaip elgtis su tam tikromis transporto priemonėmis. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Bet ne tik joje. Manau, kad visur tokios diskusijos vyksta. Ir čia norėčiau paklausti komisijos, ar komisija galėtų e, išsameu panagrinėti šią temą. Kas yra šiandieną sakoma valstybėms narėms? O joms sakoma štai kas. Būtų visai nebloga, jeigu jūs įsivestumėte sistemą, kada yra apmokas, apmokestinami nuvažiuoti kilometrai, e, kad e, įsivestumėte principą teršėjas moka, e, tačiau yra tam tikra dalis, kurią turėtų sumokėti vartotojas. Bet komisija sako dar kai ką. Jeigu tokia sistema bus įvesta, tai kompensacijų e, įvesti negalėsime. Tai čia valstybės narės yra atsidūrę klavietėje, jos nieko negali veikti. Ir tikrai sunku joms kažką tai numatyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Anksčiau kalbėjusiai jau uždavė nemažai klausimų ir pasakė daug pastabų, tad aš apsiribosiu tik tai pasakydama, kad labai šaunu, kad tokia studija yra, bet, kaip ką tik sakė kolega, gaila, kad e, ten nėra visos informacijos. E, e, šnekama apie privalomas nuostatas, tačiau yra tik tai žodžiai. E, yra klimato kaitos tikslai, visi už juos pasisakė, bet kai reikia juos įgyvendinti, e, visi nuleidžia rankas. Tad e, aš noriu paklausti komisijos, ką komisija gali nuveikti, negalvoti apie nuveikimą, bet nuveikti, e, priversdama valstybės narės atitinkamai veikti. Na ir jeigu kalbame apie principą teršėjas moka, kaip galima būtų padaryti, kad tai veiktų praktikoje. Aš e, žinau, kad, pavyzdžiui, Bundestage e, galvojame, kad būtų gerai, kad tai veiktų, visi transporto ministrai taip galvoja ir taip toliau, bet <clears throat> e, parlamentuose sunkiai tie dalykai sprendžiasi, nes neturime bendros politikos. Pone Lichtenberger. Pirmininkė, visų pirma, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau atvykti e, ir vėl sutapo dviejų komitetų posėdžiai. E, šiek tiek stebiu e, šią sritį ir kyla klausimas, ką galima dabar būtų padaryti, kad reikalai iš tiesų pasistumėtų į priekį lieka dar nemažai e, esminių neišspręstų klausimų. E, ir tai yra susijęs su galių pasiskirstimu taryboje. E, visada visi mielai e, pasisako už bendrus principus, bet kai pereinama prie konkretybių, atsiranda kliučių. Tikrai apgailėtinos tos kliūtis. Galėčiau, žinoma, čia kalbėti ir apie Vokietijos kelių apmokestinimą, bet to nedarysiu. Tiesą sakant, e, aš matau problemą štai kur. Jeigu vis dar visi sutarėme <clears throat> kad e, nebereikia iš valstybių narių pernelyg daug e, reikalauti, o sakome, kad e, turime laikytis principo teršėjas moka, vadinasi, turime nustatyti tam tikrą minimalę ribą, kuri būtų vienoda visiems. Ir e, tada turime išvengti situacijos, kai e, tas signalas e, neleistų atsisakyti numatyto plano. E, Žvilgdama į komisiją prisimenu diskusiją dėl taršos leidimų sistemos taikymo aviacijoje, kai staiga mes e, atsigrėžėme ir žengtelėjome atgal. E, kalbėjome, kad reikia sugriežtinti reglamentavimą, o paskui e, teko tuos reikalavimus sušvelninti dėl problemų su kaimynais ir taip toliau. Tad ką komisija planuoja konkrečiai padaryti, e, kokie bus konkretus jos pasiūlymai. Aš, aš suprantu, kad e, E, bus nauja parlamento kadencija, tikriausiai pradės dirbti ir naujas komisijos narys šitoje srityje, tačiau man įdomu, koks yra planavimo metodas taikomas ateičiai, koks yra komisijos e, planas, kaip e, ketinama išvengti situacijos, kai valstybės narės taiga ima nevykdyti to ką yra įsipareigojusios daryti, kokios veiklos ketinate imtis, kad e, susiburtų tam tikrą daugumą. Nes e, ko tikrai čia reikia yra nuoseklumas. Aš matau, kad yra politinių problemų, yra priešingų nuomonių, tačiau e, visos šalys jaučia biudžeto suvaržymus, sako, nebegalime toliau taip finansuoti mūsų transporto tinklų, juolap ne, negalime naujų elementų statyti. Antra vertus e, yra tam tikri reikalavimai dėl tų tinklų. E, Tad ir grįžtame prie e, ankstesnių girdėtų pasiūlymų, kad iš tam tikrų fondų būtų ieškoma e, tam tikrų e, šaltinių sunkaus transporto finansavimui. Man tai yra principinis reikalas. Taigi yra klausimas dėl klimato e, sąnaudų, e, dėl e, sąnaudų, kurias padengia draudimas, dėl ap, e, apatinių ribų. Visa tai yra klausimai, apie kuriuos norėčiau daugiau išgirsti. Dėkui pirmininkė, nekartosiu visko, kas pasakyta, tik komisijai norėčiau užduoti klausimą. Ar įmanoma atlikti studiją, siekiant išsiaiškinti, kiek valstybės narės renka mokesčių infrastruktūrai, internalizacijai iš visų transporto rūšių. Kiek pinigų iš visų transporto rūšių ir kaip tie pinigai perskirstomi valstybėse narėse, siekiant pagerinti infrastruktūras ir e, e, sumažinti poveikį aplinkai. Kitas klausimas. Ar įmanoma numatyti, kad e, ta tema, šnekami dalykai kažkokiu būdu bus įdėkti praktikoje? Ar žinomi tie skaičiai. E, dabar čia e, turiu galvoje savo pirmą užduotą klausimą, ar tai 10 procentų sudaro, kokie tie mokesčiai, ar daugiau, ar, ar net nežinomi tie skaičiai. Taip pat įtariu vieną dalyką, Nesu tikras, bet manau, kad situacija valstybėse narėse šioje srityje yra tikrai skirtinga. Galbūt reikėtų numatyti e, renkamų mokesčių tam tikrą indeksą, minimalius mokesčius ir nurodyti jas šalims. Parlamentui ir tarybai reikėtų e, imtis tam tikrų priemonių, tačiau jie nežino dabartinės situacijos. Ir dar vienas dalykas, kuris yra skirtingas įvairiose valstybėse narėse. Infrastruktūros duoda pridedamosios vertės visai Europos Sąjungai. O kalbant apie emisijas, apie taršą, tai aišku, kad ta tarša prie valstybių sienų nesustoja. Tad reikėtų e, pagalvoti apie mokesčius konkrečiai, apie jų dydį ir apie tai, kur jie konkrečiai bus panaudojami. Žodis ponai Santamato. E, pirmininkė, dėkoju, pabandysiu atsakyti į kai kuriuos iš klausimų, galbūt pradėdamas nuo paskutinio, nuo e, tikslų nustatymo studijoje, tiesą sakant, nurodoma, e, kokios rinkliavų ar mokesčių formos yra numatytos valstybėse narėse, tačiau pavyzdžių nėra labai daug. E, sakysime, į galvą ateina e, draudimo apmokestinimas, tai yra susijęs su sauga, tačiau apskritai tas tikslų nustatymas yra kol kas dar silpnas. Komisija stengiasi užtikrinti, kad daugiau būtų tų tikslų e, nustatinėjimą, e, pavyzdžiui, įgyvendant Eurovinietės direktyvą, tačiau valstybėse narėse yra nemažai tam priešinimosi. Antra vertus, dėl duomenų surinkimo. E, kartais labai sunku tuos duomenys surinkti, ypač kai kalbama apie kitas rytis, o ne sausumos kelius. Todėl mums teko e, atrinktinai remtis kai kurių svarbiausių uostų informaciją, bet e, praktiškai beveik neįmanoma surinkti informaciją apie visą transporto infrastruktūrą ir visas rinkliavas. Su tuo uh, susijusias. Mm, daug iš tų dalykų yra labai lokalūs objektai, ar tai būtų šliuzai, ar vietos tiltai, tad iš tikrųjų labai sunku e, sudaryti pilną sektoriaus vaizdą. Taip pat sunku yra pilnai palyginti e, situaciją skirtingose transporto rūšyse e, ir pasakyti, kas daugiau sumoka už internalizavimą dar daugiau, e, valstybėse narėse padėtis yra labai skirtinga. Manau, kad tai pagrindinė studijos e, žinia, išvada. Aš suprantu, kad tai galbūt ne tai, ką jūs norėtumėte išgirsti. Gal norėtumėte geresnio e, įvairių transporto rušių palyginimo, tačiau mes bandome į šią problemą pažvelgti, stengdamiesi nustatyti uh, sąžiningą tarp rūšinę konkurenciją. Tačiau tai sunkus kelias. Reikia atsižvelgti į labai daugelį elementų, siekiant diferencijuoti vieną sektorių nuo kito. Tad mes stengiamės pažangos siekti inkorporuojant internalizavimo savoką į įvairias e, iniciatyvas įvairiose transporto rūšyse. Taigi žingsnis po žingsnio siekiame didesnio ir didesnio internalizavimo. Ir būtent taip komisija ketina elgtis ir ateityje. Žinoma, man labai sunku dabar pasakyti ką nors daugiau negu kad e, dabartinė komisijos darbo programa numato. E, mes šioje studijoje ją pristatome. E, komisijos e, politikos intencijos e, yra labai aiškiai išdėstytos Baltojoje knygoje, čia niekas nepasikeitė. Ten kartojama taip, kas pasakyta transporto žalinimo pakete 2008 metais. Ten kalbama, kad internalizavimas išlieka sektoriaus vienu iš didžiausių prioritetų. Tai labai svarbu uh, žvelgiant iš įvairių skirtingų aspektų požiūrio taško ir mes ir toliau stengsimės įvairiose iniciatyvose šitą savoką propaguoti. Pirmininkas, dėkoju. Baigiame šio punkto aptarimą. Noriu priminti nariams, kad kitas posėdis įvyks ketvirtadienį, sausio 20. 3 val. po piet. Tai atrodo yra pirmadienis, iš tikrųjų. Pirmadienis. Taigi sausio 20-oji. Eva nori paklausti, prašau, ponė Lichtenberger. E, vieną trumpą pastabėlę. E, komisijos atsakymas e, tiesą sakant, neapriepi visų aspektų, e, liko neatsakyta į daugelį dalykų, pavyzdžiui, kas bus ateityje. E, aš tikrai norėčiau, kad komisija mums raštu į tuos klausimus atsakytų. Manau, kad teisingas prašymas, gal komisija galėtų į tai atsižvelgti ir man atsiųsti savo atsakymus, tada aš perdočiau juos koordinatoriams. Saidai. Dėkui, pirmininkė, už, už lankstumą. E, dar vieną pastabėlę norėčiau pasakyti. Man atrodo, kad ir e, kalbant apie šią temą, bet ir apie kitas temas, labai svarbus klausimas yra informacija, duomenų klausimas. Ar tai būtų. Um, e, keleivių teisės ar, ar šiandien aptarimi klausimai, tad mano pasiūlymas būtų komisijai, kad komisija į tai atsižvelgtų rengdama e, teisėkuros pasiūlymus, kad e, duomenų rinkimas ir, ir harmonizavimas, kaip tai turėtų būti daroma, būtų viena iš svarbių temų. Man atrodo, tai yra svarbu, jeigu norime tinkamai tuos dalykus ateityje svarstyti pirmininkas, dėka, ponas Antomato, ar norėtumėte sureaguoti, ką nors pasakyti? <clears throat> Na, dėl duomenų, dėl duomenų rinkimo. Turiu pasakyti, kad e, yra nemažai įtampas tarp e, poreikio turėti tinkamus duomenis, norint e, tinkamai atlikti teisėkuros darbą ir tarp administracinės naštos, e, kuri iškyla ir kuri riboja duomenų teikimo e, apimtis. E, aš norėjau pabrėžti, kad tarp tų dviejų poreikių yra tam tikras, tam tikra tarpusavė įtampa. Dėl ateities žingsnių. Noriu pasakyti, kad komisija šiuo metu rengia naują pasiūlymą dėl kelių apmokestinimo. Siekiama pakeisti vinjetes, kurios remiasi laiko tarpu e, ir pakeisti jas e, atstumų paremtų rinkliavomis, e, rengiame taip pat pasiūlymus e, dėl e, kovos su triukšmu. Yra naujas pasiūlymas dėl vidaus vandenų laivų ir, žinoma, toliau dirbsime ties taršos leidimų sistemos taikymų e, orlaiviams. Na ir taip pat e, jūrų taršos e, stebėsenos sistema. Yra žinoma ir kitų iniciatyvų, bet daugiau ar mažiau e, nelabai ką galėčiau pridurti, kalbėdamas apie tai, kas šiuo metu yra rengiama. Dėkoju, paminėjau, kad kitas posėdis e, sausio 20 dieną 3 val. po pietų. E, dabar pradėsime koordinatorių posėdį, visus kitus prašyčiau išeiti. Posėdis nebus ilgas, tad dėkočiau visiems, kurie greitai išeičiais iš salės.